Good morning, dear colleagues. Labas rytas, kolegos. 11 po 9. Prašyčiau susėsti, kad galėtume pradėti. Šiandieną kitas svarbus posėdis. E, pradėkime nuo darbo tvarkės projekto, jeigu niekas ne pas, neturi pastabų, tai tuomet pra, tai laikome ją patvirtintą 18 kalbų, į tiek verčiama. Šiandieną e, spalio mėnesio koordinatorių posėdžio pasiūlymai pateikti jums, jeigu niekas neprieštarauja, tai laikome, kad jie patvirtinti, kaip visuomet, transliuojamas mūsų posėdis ir e, dokumentai pateikti tik elektroninė forma. E, jeigu niekas neturi pastabų, tuomet pradėsime prie pono e, Zurek ir e, Petinelį mūsų svečių klausimo. Noriu pasveikinti poną Zureką. Pirmiausia, jūs esate įmonių ir pramonės generalinio direktorato vadovas, dirbote 2005-2012 metais. Tai labai svarbus laikotarpis, į kurį mes gilinamės ir taip pat pas mus lankosi Karlo Petinelį, augimo generalinio direktorato e, vadovas. Na, aš suteiksiu e, žodį jums abiems, pirmiausiai ponui Zurekui, paskui ponui Petinėliui, o paskui e, pereisime prie klausimų atsakymų. Pone Zurekai, žodis jums. Ačiū už sutiktą galimybę man atsakyti į užduotus klausimus, aš mielai tą padarysiu. Tačiau užbėgdamas už akių turiu pasakyti, kad dauguma svarstamų procesų vyko prieš dešimt metų ir neatsimenu visų smulkmenų. Ir antra, noriu paminėti, kad niekuomet nebuvau transporto inžinieriumi, todėl nesu susipažinęs su visomis techninėmis su smulkmenomis. Tačiau prieš atsakydamas jūsų klausimus, norėčiau e, jums trumpai pristatyti aplinkybės, susijusius su šio teisės akto parengimu. Tas aplinkybės mums e, tuo metu labiausiai e, rūpėjo ir jų yra keturios. Pirmoji yra ta, kad e, buvome sukaupę labai daug naujų žinių apie žalingą automobilių taršos poveikį aplinką ir todėl vis didėjo samoningumas, kad tą automobilių taršą, teršalų kiekį reikia mažinti tam, kad būtų daroma mažesnė žala aplinkai. Dėl to kai kurios anksčiau galėjusios taisyklės buvo įvertintos kaip nepakankamos ir kita vertus pasitelkime tam tikrus uh, privalomus e, elementus ir nuostatas, kurios anksčiau buvo tik tai savanoriškai taikomas. Kalbant apie CO2 išmetimą, automobilių gamintojų asociacijos Europos, Japonijos ir e, Korejos patys prisėmė įsipareigojimus mažinti savo riedmenų parko CO2 taršą, tačiau vis tik tai nustatytų tikslų negalėjo pasiekti laisvanoriškai ir todėl komisija priemė sprendimą nustatyti privalomą tvarką. Atitinkamus reikalavimus, atitinkami teisės aktai buvo patvirtinti, nors diskusijos vyko pakankamai aršiai šiuo klausimu. Trečiasis aspektas buvo susijęs su tuo, kad mes tuo metu supratome, kokią žalą kelia smulkiosios kietosios dalelės, kurios išmeta ypač dizelinį variklį, kurias išmeta ypač dizelinį variklį į aplinką ir tiesiekros institucijos anksčiau mėgindavo nustatyti tam tikrus apribojimus susijusius su, su, su šių dalelių mase, gramais arba miligramais kubiniam metrui, tačiau dėl techninės raidos šios dalelės tapo dar smulkesnės, jų nebuvo įmanoma pasverti, todėl reikėjo visą procedūrą pakeisti tam, kad būtų galima suskaičiuoti tas dalelės ir todėl mes pakeitėme matavimo vienetus nuo gramų į milijoninės dalelės pa, part per milijon ir tam, kad būtų galima išmatuoti būtent tų kietųjų dalelių taršą, tačiau tam reikėjo atitinkamos naujos matavimo įrangos, kurios anksčiau nebuvo. Na ir ketvirtasis aspektas, kuris mums labai rūpėjo, tuo metu buvo susijęs su vis didėjančiu nepasitenkinimu dėl <clears throat> tų testų ir bandymų, kurie buvo atliekami nustatant ir patvirtinant automobilio tipus ir e, tų testų rezultatų lyginimas su vairavimu realiomis sąlygomis, e, turint omenyje, kad e, matavimų rezultatai laboratorijose ir realiomis sąlygomis smarkiai pradėjo skirtis, todėl mes nusprendėme sukurti geresnės metodikas ir patvirtinti tinkamus teisės aktus. Tas ir buvo padaryta laikui bėgant, tačiau susidūrėme su kita problema kuri e, buvo susijusi savo ruoštų su tuo, kad e, naujų testavimo metodikų kūrimas e, buvo labai sudėtingas procesas ir vyko pakankamai ilgai. Ir, <clears throat> dar iškilo azoto oksidų problema, kuriai tuo metu mes daug dėmesio neskiriame, nes šis klausimas nebuvo uh, naujas, tačiau laikui bėgant buvo patvirtinti nauji reikalavimai susijęs su azoto oksidų poveikiu aplinkai. Taigi tiek būtų tos bendro pobūdžio informacijos, kuri paaiškintų, kodėl dabartinės taisyklės buvo siūlomos. Ačiū ponui Zurikui. Dabar suteiksiu žodį ponui Petinėlį turiu jūs informuoti, kad ponas Petinėlis dėl asmeninių priežasčių turės išvykti 10.15 minučių, taigi jeigu turės tiem klausimų, tai kito laiko prašau užduoti. Prašau, ponė Petinėlį. Ačiū, ponė pirmininkė, vicepirmininkai, parlamento nariai, ponios ir ponai. Šiandieną čia e, lankausi kaip e, buvęs tvaraus vystimosi Europa 2020 direktorius, kuris be kita ko buvo atsakingas ir už automobilių politiką ir reglamentus laikotarpiui, 3 metų ir 4 mėnesių laikotarpiui, nuo 12 metų vasario iki 15 gegužės. Per tą laikotarpį komisija svarstė kelias teisėkuros iniciatyvas susijusias su motorinėmis transporto priemonėmis, tokias kaip triukšmo emisijų reglamentas, žemės ūkio traktorių reglamentas, dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių reglamentas ir pagalbos skambučio reglamentas automobilių padalinys buvo atsakingas už reguliavimo darbą ir jungtinėse tautose, už techninį dialogą su Kinija bei e, eilę priekybos dė, susitarimų dėrybų su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, Kanada, Japonija, Indija, Vietnamu ir kitomis šalimis. Emisijų kontrolė, tiek kalbant apie teršalus, tiek šiltame efektą sukeliančias dujas, buvo vienas iš svarbiausių automobilių pramonės politikos prioritetų. Nuo pat savo darbo pradžios aš buvau informuotas, kad emisijos, kurios yra matuojamos tvirtinant tipą per testavimo ciklą, neatspindi, kiek realiai išmetama yra teršalų vairuojant, kadangi naujas europinis vairavimo testavimo ciklas buvo pasenęs ir pramonė ir bandė išsiaiškinti, kiek efektyviai yra ši procedūra. Kai buvau paskirtas, komisija jau dirbo jungtinių tautų lygmenių Ženeboje, kad būtų sukurtas naujas testavimo ciklas, taip vadinamasis dabar VLTP. Ciklas, kad būtų galima išspręsti tas problemas ir kad būtų galima išmatuoti specifinius teršalus, tokius kaip NOX. 2011 metais komisija įsteigė darbo grupę, kuri buvo atsakinga už real, vairavimo, realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų emisijų matavimą ir rengė tam tikrą keliuose naudojamą testą, realaus vairavimo testą, kad būtų galima jį papildyti, juo papildyti laboratorijos atliekamus testus. Tam, tam ties šią iniciatyvą dirbo ir aukšt, aukštų pareigūnų grupė, kuri atsakinga už automobilių pramonės konkurencingumą, taip pat namoji Kars 21 grupė, į kurį parengė 2020 m. veiksmų planą. Tas planas buvo patvirtintas komisijos ir galiausiai Europos parlamento. Na, tas realaus vairavimo testas, testavimo ciklas techniškai yra labai sudėtingas, jis sudėtingas sukurti ir buvo įtraukti ir suinteresuoti asmenys, konsultuojamasi buvo su valstybėmis narėmis ir galiausiai komisija pasiūlė teisės akto projektą, dėl kurio galiausiai buvo balsuota 15 metų gegužės mėnesį, atitinkamas reguliavimo komitetas balsavo Ir tai buvo mano, kaip direktorius atsakingo už automobilių pramonę, pramonės sektorių įgaliojimų pabaiga. Ačiū mhm. ponui Petinėlį. E, ir dabar pasakys pranešėjai, pirmasis ponas Zalba, Gebrandi šiek tiek vėluoja, bet kai jis tik ateis, jam suteiksime galimybę pasakyti, taigi ponas Zalba. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu ispaniškai. Pone Zurek, norėčiau atkreipti dėmesį į jūsų raštu pateiktą atsakymą 12 klausimą. Kilus skandalui Junktinėse Amerikos valstijose dėl išdenimo įrangos naudojimo automobiliuose 98-99 metais ES teisės aktai dėl lengvasvorių transporto priemonių nebuvo keičiami. Dėl to, kad teisės aktai dėl sunkiasvorių transporto priemonių nebuvo tokie pažangus ir dėl to buvo papildomų nuostatų apie tokių, tokios išdegimo įrangos naudojimą. Norėčiau sužinoti, ar tai yra tiesa. Taip pat, jeigu ne, galbūt buvo kokiu tai kitų priežasčių, kodėl ES teisės aktai dėl lengvasvorių transporto priemonių nebuvo keičiami. Yes, absolutely. I... I don't interfere. Just, just respond, unless the no, question it's, is not it's clear. Not, not collection of questions. No, no, no, no, no. It's question answer. Taigi, klausimas atsakymas, klausimas atsakymas. Tokia procedūra. Pirmasis raundas bent jau tai bus organizuojamas. Jame pasisakys koordinatoriai ir pranešėjai. Penkiams minutės skiriamos kiekvienam. Jie turi galimybę jūs pertraukti. Po to bus antrasis raundas. Trys minutės numatytos kiekvienam kalbėtojui antrajame raunde. Taigi labai prašau, trumpas klausimas, trumpas atsakymas. Na, mes pirmiausia neturėjome tokių technologijų tuo metu, bent jau nebuvo žinoma apie tokias technologijas. Toliau, jos buvo absoliučiai draudžiamos ir buvo numatyta tik viena išimtis, kuri buvo aiškiai įvardinta teisės akte. O kitais atvejais naudoti tokią įrangą buvo tiesiog draudžiama. Buvo draudžiama ir dėl to nebuvo reikalo keisti teisės aktą, nes labiau nei uždrausti juk neįmanoma. Ačiū. Tuomet e, turiu klausimą ponui Petinelį. Ar jūs nematote kokių tai trūkumų tame, kaip buvo kurtas, kurti realaus vairavimo sąlygomis e, testavimo ciklai? Nes e, bent jau kaip tas darbas vyko jungtinėme tyrimų centre. Na, nemanau, kad ten buvo kokių tai konkrečių problemų, tačiau, kaip sakiau, įžanginėme žodėje, techninė prasme tas procesas yra labai sudėtingas, būtent sukurti tas, tuos realaus vairavimo, sal, realiomis vairavimo sąlygomis atliekamus testus, nes reikia numatyti, kiek vairuojama, kaip ilgai yra vairuojama. Vienas dalykas yra vairuoti e, magistralėje Flandrijoje prie 20 laipsnių Celsijaus temperatūros, kitas dalykas vairuoti aukštai kalnuose kur temperatūra yra gerokai žemesnė. Taigi sudėtingas labai procesas, nes turi, turėjo būti sukūriamas testas leidžiantis įvertinti emisijas realiomis vairavimo sąlygomis, bet mes norėjome užtikrinti vienodas sąlygas visiems automobilių gamintojams, kurie kūrė skirtingus automobilius, pritaikytus skirtingoms sąlygoms. Taigi pats procesas buvo labai sudėtingas ir tam prireikė daug laikų, laiko techninę prasme sukurti tą procesą. Jeigu teisingai prisimenu, techniniam darbui prireikė trejų metų Ir reikėjo, aišku, čia ir kalbėtis ir su valstybėmis narėmis ir gauti patvirtinimus, nes e, reglamentui patvirtinti reikia užsitikrinti daugumą. Ir aišku, tam prireikė laiko ir kalbėtis, diskutuoti ir suderinti tą pasiūlymą. Ir galiausiai tas dėl to pasiūlymo buvo sėkmingai prabalsuota, 15 metų gegužės mėnesiais buvo patvirtintas. Taigi treji metai, trejų metų laikotarpis techniniams klausimams spręsti nėra ilgas laikotarpis. Ir domenė, kad uždavinys buvo labai sudėtingas. Ačiū, ponė Petinėlį. Tuomet norėčiau grįžti prie jūsų atsakymo į antrąjį klausimą raštu. Gal galėtumėte paaiškinti priežastis, kodėl komisijos pasiūlymas jame yra numatytos emisijų, emisijų ribos, ver, ribinės vertės NOx. Šilusiam varikliui. Negaliu to padaryti. He said he, he can't. Ah, una pregunta más. Dar vienas klausimas abiems, jeigu liks laiko. Ar kada nors esate pagalvoję apie galimybę skirtingai apibrėžti 715-2007 e, metų reglamentą dėl e, išderinimo prietaisų? Ar E, pavyzdžiui, galvojama pakeisti apibrėžimą e, kaip galimas naudojimas, esant e, poreikia apsaugoti transporto priemonę, variklį. Ar neapgalvojate, kad dabartinis apibrėžimas yra pernelyg netikslus? Mes nemanome, kad jis buvo nepakankamai aiškiai apibrėžtas. Okay, thank you. Ah. Yes. Ponas Petinėlė, nemanau, kad jisai yra neaiškus, nes sąlygos yra labai skirtingos. Galima uh, važiuoti 30 laipsnių temperatūroje, o kalnuose temperatūra gali būti žemiau nulio. Taigi mes uh, pirmiausia turime uh, nustatyti principą, o paskui nacionalinės tipo atvirtinimo institucijos turi vertinti, kaip viskas vyksta praktiškai. Noriu pranešti, kad e, neveikia vertimo įranga dviejose kabinose, turime padaryti pusės minutės pertrauką, kad technikai pasižiūrėtų, kas vyksta. Okay, that were 16 seconds. Užteko 16 sekundžių. Nasdans, labai ačiū. Ačiū gerbiam pirmininkė. Dėkuoju ponui Zurikui, ponui Petinėlį. Jūs sakėte, kad negalite nieko daugiau e, padaryti, negu kad yra e, numatyta draudimuose dėl išdenimo prietaisų ir ar galima gamintojai, jeigu nepraneša, ką naudoja, ar šilmos langą ir panašiai, kaip jūs galite sakyti, kad nieko negalima padaryti, jeigu jūs ar prašėte informacijos iš gamintojų, jūs tos, to prašėte e, sunkių transporto priemonių e, gamintojų, kodėl dėl lengvųjų nieko nedarote? nacionalinės institucijos turėjo tokias galimybės. Aš nelabai žinau ir supratau, kodėl komisija nieko nedarė. Todėl, kad mes nesame nacionalinė institucija. Aš suprantu tai, bet jūs turite galių prašyti nacionalinių institucijų informacijos apie išdenimo prietaisus ar kitokius prietaisus, kurie yra tvirtinami, kur taip pastvirtinamas e, nacionalinių institucijų. Nebuvo jokių įtarimų, jokios informacijos, e, dėl, dėl to nieko neklausime. Tačiau e, sistema yra nesąmoninga šiek tiek. Tam, kad būtų galima gauti informacijos, jūs turite kreiptis valstybės narės, bet jūs nesikreipėte valstybės narės, nes neturėjote informacijos. Ir visas procesas atrodo yra e, visiškai neaiškus, bet taip numatyta teisės aktuose. Jūs sakėte, kad teisės aktai netitiko tikslų, nes susidarė gana absurdiškas ne, informacijos nebuvimo ciklas. Jūs dalyvaujate procese, e, kuris susijęs su taisyklių kūrimu ir ar nebuvo jokių galimybių niekada uh, jums pagalvoti, kad mes negalime veikti neturėdami informacijos. Nes jeigu neturime informacijos, e, negalime dirbti gerai ir reikia kažką keisti. Ne, aš manau, kad yra tai įprasta. Negali uždrausti apskritai sukčiavimo, gali e, tik tai uždrausti tam tikrus dalykus, apie kuriuos yra žinoma. E, Dabar e, po to, kai išaiškėjo iš, tam tikrai dalykai JAV, e, žinome apie tai, kaip galima klausti dalykų, kai nežinai, kad jie iš vis egzistuoja. Ir jeigu informacija neatskleidžiama, tai negali reikalauti, kad būtų atskleidžiama informacija, apie kurią iš vis, apie kurios galima buvimą nežinai nieko. Ir Galima tik tai ieškoti, gilintis dalykus, kai žinai, ko ieškai, bet 692-2008 metų reglamentas e, numato, kad komisija turi teisę kreiptis į tipo e, tvirtinimo institucijas nacionalinės ir klausti apie įrangą naudojamą žemomis temperatūrose. Kodėl taip e, nebuvo nieko, kodėl nieko nebuvo padaryta? JAV žinome, kad po skandalo, po skandalo jav buvo kreiptasi į dėl sunkės svorių priemonių, kodėl dėl lengvųjų nieko nebuvo padaryta. Aš negaliu Jums atsakyti tai. Kodėl? Kodėl nebuvo taikomi šie reikalavimai? ir tuomet ne, atrodė nebuvo priežasties to daryti, bet matome, kad yra priežastis ir buvo priežastis. Prieš porą dienų e, dėl Audi CO2 e, išgirdome tam tikrų skandalingų dalykų. Jeigu niekas neprašo informacijos iš valstybių narių, tai valstybės narės ir e, nieko nedaro, nes informacija e, neteina ir iš komisijos. Ir tikrai sunku patikėti, kad esant tam tikroms nuostams dėl sunkės svorių priemonių transporto nieko nebuvo padaryta dėl e, lengvųjų per pastarusius keletą metų. Aš jums leidus noriu paminėti kitą sritį, e, kurioje mes daug dirbome. Tai yra mokesčiai. E, yra Yra tam tikrų uh, sukčiavimo atvejų, kai mes nežinom apie tai ir tą patį galima pasakyti apie transporto priemonės. Bet jeigu yra institucijos, kurios atsakingos už priežiūrą, uh, E, tai jūs kaip komisija privalote turėti procedūras, kurios jums suteiktų informacijos. Ne, mes galime tik tai prašyti informacijos, bet jūs nepaprašėte. Nežinau. Aš klausiu jūsų, neprisimenu, atsiprašau, galbūt e, taip ir buvo, bet ne generalinis direktorius turi dabar e, žiūrėti, tikrinti, kaip veikia kiekvienas padalinys, kiekvienas pareigūnas. Bet jūsų direktoratas turėjo tą padaryti. Pone Zalba. Labai ačiū, pirmininkė. Ponas Karinš e, e, negalėjo atvykti, jis atsiprašo, aš dabar norėčiau e, grįžti prie terminų skirtumo. E, įprastinis naudojimas siekiant apsaugoti e, variklį nuo e, žalos. Jums, jūs sakėte, kad jums atrodo viskas aišku, bet ar ministras, jos valstybės ar institucija, ar pramonės atstovai, ar pilietinės visuomenės atstovai turbūt jums gal išreiškia kokį susirūpinimą dėl to, kad terminas yra neaiškus E, ar nebuvo tokių atvejų? Ir dabar kreipiuosi jūs abu. Neprisimenu, kad kas nors būtų klausęs mūsų ko nors apie tai. Bet koks prietaisas, kuris leistų varikliui nukrypti nuo nustatytų maksimalių ribų, e, buvo draudžiamas. žinomomis situacijomis buvo numatytas nuokrypis, pavyzdžiui, šylant varikliui tam tikrą laikotarpį ir tuo metu tokį įtaisą buvo galima e, taikyti, naudoti ir buvo išimti ši numatyta, nesilaikant, nesilaikyti emisijų ribų. Tai yra prietaisai, e, kurie apsaugo variklį apie tai buvo žinoma, tai buvo išbandyta ir patvirtinta. Tačiau uh, kiti dalykai, kurie priklauso direktyvai ir kurie nepatenka į tą į, išeit, išimti, buvo uždrausti. Ir E, tam tikrais dalykais egzistuoja prietaisai, apie kuriuos nežinai ir negali to uždrausti, nežinodamas, koks yra konkretus sukčiavimas. E, gali tik tai reikalauti, kad būtų laikomasi maksimalių emisijų ribų, e, bet kokiamis priemonėmis. Ir jeigu to nesilaikoma, tai yra prievolių pažeidimas, reikalavimų pažeidimas. Ir aišku, neaišku, tai nebuvo apibriešta kryptimi iš apačios į viršų, bet e, buvo numatytos e, išimtis ir aps, visos kitos situacijos buvo uždraustos. Nebuvo lai, leidžiama e, taikyti jokių priemonių, kurios būtų pažeidusios emisijų reikalavimus ir kurios neišbandytos testavimo metu. Kiek prisimenu, niekas man nieko nepasakė apie tai, kad apibrėžimas yra neaiškus. Aš susikau su keletu NVO atstovų, su atstovais, su suinteresuotais subjektais ir buvo priimta visuotinai, kad testavimo ciklas yra pasenęs, nes e, tas e, NDC e, naujas e, vairavimo ciklas buvo patvirtintas dešimtame dešimtmetyje, kai reikalavimai buvo visai kitokie ir e, testavimo ciklas buvo per siauras, tik tai labai konkrečios sąlygos buvo vertinamos. Mes sutinkame su tuo ir komisija ėmėsi veiksmų dviemis kryptimis. Pirmiausiai, laboratorinis LTP, WLTP pasaulinė sudarinta testavimo procedūra pradėta taikyti. Ir kitas dalykas, e, papildomi tyrimai dėl NOX e, tai yra realios vairavimo sąlygos. Ir ši priemonė yra pati veiksmingiausia, kuri gali būti taikoma siekant e, užkirsti kelią E, tam tikrų ribų viršimui. Iš e, techninio požiūrio taško žin, kad e, tai, tai yra pasiekta per mūsų darbo laiką. Ačiū. Ar jūs neturėjote tam tikrų įtarimų, kad kažkas sukčiavo, kad buvo manipuliuojama emisijų rodikliais? Ar jums netrodė, kad gali kažkas tokio kažkada įvykti ar būti įvykę? Niekada neturėjau jokio įtarimo, kad yra sukčiaujama ir nieko met nei NVO nebuvo, ne, nekalbė ne apie tai, kad yra įtarimų dėl sukčiavimo, visi kalbė apie tai, kad e, testas yra neveiksmingas, kad sąlygos yra per siauros, kad per daug yra numatę lankstumo ir apie šiaip įtarimus, kokius niekas nekalbėjo. Much, Ačiū, kad atvykote su mumis susitikti. Turiu daug klausimų ir e, keli nauji man dabar atėjo galva. Pone Zurekai, kalbėjote apie tai, kad negalite uždrausti kažko, apie e, ką nežinote tai yra suprantamas dalykas, tačiau e, mūsų taisyklių rinkiniuose yra tinkami saugikliai, taip pat numatytos bausmės, jeigu mes kažko nežinome ir galime sužinoti tik tai e, iš jungtinių valstybių, tai klausimas, kodėl mes anksčiau apie tai nieko nežinojome ir kodėl nebuvo parengta kita testavimo metodika, kuri būtų atskleidusi šią problemą. Galbūt apie tai dabar turėtume kalbėti užduodami savo klausimus. Jeigu vertintume 2008 rugsėjo 22 dienos susirašinėjimą, ponas Delbekė, Envi generalinio direktorato vadovas savo laiške jums mini, kad siūloma testavimo metodika skleidžia tik tai nedidelį automobilių taršos dalį ir buvo pasiūlyti e, keturi skirtingi testavimo metodikai, keturios skirtingos testavimo metodikos, kurios buvo vėliau apsvarstytos ir buvo akivaizdu, kad visos taršos palėtės jie neleis atskleisti. Jūs puikiai žinote apie tos laiškus, aš galėčiau jūs daugiau paminėti, jų daugiau paminėti. Nuo 2008 metų buvo aišku, kad egzistuoja skirtumai tarp automobilių taršos ir e, kai kuriuose keliose laiškose matome, kad e, ta e, testavimo sistema neatskleidžia visos taršos. Tai klausimas, kodėl nebuvo pasirinkta geresnė. Čia svarbiausias dalykas yra tas, kad mes sužinojame apie tos uh, taršos skirtumus testuojant automobilių variklius ir vairuojant realiomis sąlygomis. Būtent dėl šios priežasties mes pirmiausiai ir siekiame, kad mūsų testavimo metodika atitiktų realias aplinkybės, todėl aš ir paprašiau parengti naują testavimo metodiką, kuri leistų geriau atskleisti automobilio variklių pajėgumą ir jų, jo taršos apimtis tuo metu nebuvo galvama apie tai, kad egzistuoja kokie nors prietaisai, kuriuos būtų galima jungti ir išjungti ir taip sumažinti taršą. Mes tuo metu manėme, kad e, svarbu yra nustatyti pačią optimaliausią testavimo metodiką ir sąlygas, tačiau niekas negalvoja apie tai, kad kažkas galės pagaminti prietaisus, kurie, kuriuos įjungus bus galima iškai pakeisti taršos rezultatus. Būtent dėl to mes siekiame sukurti naują metodiką. Čia vertinant atitinkamus dokumentus ir tos dokumentus, su kuriais mes galėjome konfidencialiai susipažinti ir vertinant diskusijas taryboje, atrodo, kad svarbiausias siekis buvo temti laiką ir pagrindinė mintis patvirtinti naują testavimo metodiką buvo susijusi su tuo, kad e, automobiliai tą testą išlaikytų, o ne kad būtų mažinama tarša. Čia būtų galima palyginti tą situaciją su, pavyzdžiui, automobilių atsparumu e, avarijoms arba su parašiuto įsigijimo. Jeigu aš noriu pirkti parašiutą, tai ne tam, kad išlaikyčiau kažkokį testą, o kad ne, užsimuščiau juo leisdamasis. Ne, mūsų netoks buvo požiūris. Mes tuo metu vadovavomės nuostatą, kad būtina taršos reikalavimus taikyti e, visomis aplinkybėmis išskyrus numatytas išimtis. Tačiau tuo metu mes neturėjome jokių galimybių nustatyti e, tą taršą, kaip tik taikydami atitinkamą testavimo metodiką. Todėl mes ir nustatėme e, test, atitinkamus testavimo reikalavimus ir aš tuo metu turiu pripažinti, kad taikymo metodika e, nebuvo pati optimaliausia E, tačiau tuo metu galbūt e, mes e, elgiamės panašiai kaip mokykloje, elgiamasi, kai mokiniams draudžiama rūkyti, kai nemato mokytojai. Tai mes tuo metu irgi uždraudėme tam tikrą prasme rūkyti arba uždraudėme, uždraudėme didesnę taršą negu buvo numatyta mūsų reikalavimuose, tačiau Mes pasirinkome vienintelį įmanomą testavimo metodiką, pagal kurią buvo galima nustatyti, ar automobilis elgėsi taip, kaip iš jo reikalaujama, ar ne. Labai ačiū, ponė Rėda. Ačiū pirmininkė, ponė Zurekai. Norėčiau pratesti tą įprastinio naudojimo interpretavimą. Jeigu jūs teisingai suprantu, tai e, automobilių gamintojai privalo visomis aplinkybėmis neviršyti nustatytos taršos. Ar turi tas įprastinio naudojimo terminas teisėje, kurioje kokią nors teisinę prasme, nes tai, ką jūs dabar sakote, mano nuomonė, šiek tiek prieštarauja jūsų atsakymams raštu, kuomet jūs kalbate apie tai, kad tas terminas įprastinis naudojimas yra taikomas tik tai testavimo procedūros metu, o kitomis sąlygomis neturėtų būti taikomas. Ar galėtumėte tai paaiškinti, kaip ir ponas Pietinėlį minėjo, prastinio naudojimo terminas um, yra susijęs su būtinybė atsižvelgti ir į tos rezultatus, kurie buvo gauti testavimo metu. Uh, Mes naudojame šį terminą turėdami omenyje aplinkybės, kad pavyzdžiui automobilis yra naudojamas tokiuose situacijose, kai jis nėra perkrautas ar kai oro temperatūra neviršyje standartinių, bent jau toks būtų mano supratimas. Tai yra standartinė naudojimo procedūra. Tai komisijos vertinimo, jeigu automobilio tarša yra didesnė, tikro, tikromis e, vairavimo sąlygomis kelyje, tai ir pažeidžia atitinkamus teisės aktus ir valstybės narys turėtų iškist tam kelią. Atsakymas yra taip. Jūs taip pat minėjote prievolės kleisti e, informaciją apie uh, <clears throat> išderinimo įrangą ir atitinkamų nuostatų nebuvimą dėl to, kad niekas negalvoja kad tokia įranga egzistuoja. Ir, ir savo atsakymą raštu teigiate, kad nebuvo reikalai traukti atitinkamos nuostatos dėl to, kad ta įranga jau buvo uždrausta. Tuo pačiu metu ir nuo 99 metų sunkiesiams komerciniams automobiliams jau išderimo įranga buvo uždrausta, tačiau e, atitinkama nuostata buvo įtraukta. Kodėl buvo taikomas toks skirtingas požiūris atsakymas? galimybė e, sumontuoti išderimo įrangą sunkiosiuose komercinėse automobiliuose buvo daug didesnė nei lengvosiuose automobiliuose tuo metu. Todėl mes ir traukime atitinkamą nuostatą ir e, savo laiku išderinimo įranga buvo daugiausiai e, siejama su tam tikra programinę įrangą ir tokio pobūdžio programinė įranga lengvosiuose automobiliuose nebuvo kuriama, bent jau kolegos atitinkamą informaciją turėjo, todėl mes negalėjome numatyti, kad jį bus dėgiama. Kiekvien ar <clears throat> galbūt jūs, kuo jūs rėmėtės, kad lengvos automobiliuose tokia įranga nebūtų montuojama? Ar kad tai per daug kainuotų automobilių gamintams? Taip, būtų per daug brangu automobilių gamintams sukčiauti toks atsakymas. Jūsų nuomonė, tipo patvirtinanti institucija, <clears throat> kaip gali aptikti išderimo įrangą, jeigu gamintojai neprivalo tokios informacijos atskleisti ir e, jeigu tipo patvirtinanti institucija gali tik tai e, vadovautis e, naujos Europos e, vairavimo, naujų Europos vairavimo ciklu ir jo reikalavimais. Taigi, e, jeigu įstatymas draudžia naudoti atitikimą išderinimo įrangą, tačiau nenumato jokios prievolės atskleisti informaciją apie šią įrangą, e, E, tai e, man ir kyla klausimas, kodėl jūs į šį teisės aktą dėl lengvųjų automobilių, kadangi tai nesusijęs su jokiomis papildomis sąnaudomis, netraukti nuostatos e, atitinkamos apie būtinybės leisti informaciją, jeigu ta nuostata jau buvo dėl sunkiųjų komercinių automobilių. <clears throat> Tuo metu mes neturėjome jokios informacijos ir žomino apie tai, kad tokia įranga gali būti montuojama. Tačiau jūsų e, elektroniniuose laiškose 2010 metais jau buvo kalbama apie tai, kad yra apeinamos tos testavimo ciklo procedūros e, pakankamai plačiu mastu. Mes tuo metu stengiamės įsiaiškinti šias aplinkybės, nes įtarimas buvo šioks toks kilęs, tačiau jokių įrodymų neturėjome. Mes tik tai siekėme e, išsiaiškinti šios problemos mastą, pradėjome atitinkamus tyrimus, tačiau e, nei e, nacionalinės tipo patvirtinęs institucijos, nei kitos institucijos mums jokių įrodymų nepateikė. Mes gavome tik tai šią informaciją iš amerikiečių, kuomet buvo aptikti atitinkami išderinimo prietaisai jungtinėse valstijose. Tuo metu manėme, kad nėra pakankamos informacijos bent jau mūsų ekspertų tarpė apie tokio pobūdžio įrangą. Ir brandžių žodis. Ačiū, panė pirmininkė. Noriu pradėti nuo klausimo ponai Pietinėliui, ypač dėl elektroninio susirašinėjimo, su kurio turiniu susipažinome prieš tris savaitės įmonių generalinio direktorato pareigūnas e, e, jungtinio tyrimo centro laišką elektroninį sakydamas rašo, kad e, buvo aptiktas naujas <clears throat> testavimo tikslo ciklo apeimo būdas, kuomet atlikus bandymus su automobiliu aukštesnė 23 laipsnių temperatūra buvo nustatyta, kad tarša smarkiai padidėja. E, tai buvo labai aiškus e, pažeidimas testavimo ciklo. Ir mūsų tyrimo eigoje man šis aspektas yra ypatingai svarbus, nes jis patvirtina, kad 2012 balandį bent jau tam tikra dalis e, įmonių generalinio direktorato pareigūnų puikiai žinojo, kas vyksta. Jie puikiai žinojo, kad automobilių gamintojai tikslingai rengia savo automobilius tam, kad jie išlaikytų testą laboratorijoje ir jums nerūpėjo, kas vyksta po to. Ar jūs žinojate apie tą informaciją ir jeigu nežinojate, tai nesate atsakingas už tai, kas vyko toliau nebuvau informuotas apie tuos konkrečius dalykus, nes buvo šimtai tūkstančių susirašinėjimų elektroninio pašto žinučių su technikais, kai buvo kalbama apie jų atliekamus tyrimus, bet aš žinojau, kaip sakiau pradžioje, kad atotrukis egzistavo tarp emisijų išmetamų važiuojant keliu ir emisijų, kurios matuojamos laboratorijoje. Taigi dėl to mes ir nusprendėme spręsti tą problemą keliomis priemonėmis. Pirmiausia, tai tas pasaulinis suderintas testas. Ir bandėme įvertinti, kiek išmetame emisijų realiomis vairavimo sąlygomis. Mes supratome, kad problema yra ir bandėme ją spręsti, nes pasiūlymas dėl testavimo realiomis vairavimo sąlygomis buvo priimtas 15 metais. Ir mes jau tada supratome, kad yra problemų, dėl to pradėjome realaus vairavimo testus kurti. Taip, aš žinau, bet čia yra kai kas kitko, čia yra toks naujas matmuo. Kalba eina apie dabartinę pramonę, kuri tyčia sukčiauja atlik, atliekant testus ir jūs sakote, kad jūs nežinojote ir nebuvo keičiamasi, pasikeista ta informacija. Mane tai šiek tiek trikdo, nes tai reiškia, kad valstybės tarnautojai jūs, kuriems jūs vadovavote, už kuriuos buvote atsakingi, jūsų neinformavo apie labai svarbią informaciją, kurią paskelbė Jungtinis tyrimų centras. Mes paprašėme tų elektroninio pašto žinučių, kad daugiau būtų pateikta, pažiūrėsime, ką iš jūsų žinosime, bet man atrodo tik, tikrai labai netinkama, kad jūs nebuvote apie tai informuotas. Toliau norėčiau pereiti prie pono Zureko. Jūs esate jūs buvote anksčiau atsakingas už šią sritį. Ir vienas dalykų, kurio tikrai nesuprantu, tai kodėl prireikė tiek daug metų, kad būtų sukurtas realaus vairavimo testas. Ir seminare, kuris vyko lapkričio mėnesį 2010 metais jau buvo pasakyta, kad prieiks dviejų metų tokiam testui parengti, remiantis te, turimomis techniniomis žiniomis. Mano klausimas susijęs su tuo, kas vyko po to, nes Puikiai man, mane stebina tai, kad net jau 2007 metų reglamente minimi tie ke, e, pernešami matavimo įrenginiai. Taigi tie įrenginiai jau yra minimi 7 metų teisės akte. O 11 metais Junktinis tyrimų centras pasakė, kad ta nešiojama įranga puikiai gali atlikti darbą, tačiau komisija vis tiek nusprendė pradėti tą naują procedūrą ir ieškoti kitų techninių būdų ir variantų. Tai kyla klausimas, kodėl tą jūs darėte. Kodėl pritruko, prireikė tiek laiko, negaliu atsakyti, nes tik tie, kurie kūrė tą testą, galėtų jums pateikti tikslų atsakymą, nes aš nežinau techninių dalykų. Ne, ne, ne, per lengva čia taip atsakyti. Technikai sakė, kad prireiks dviejų metų. Tai dėl politinių priežasčių, tik politinių, o ne techninių priežasčių buvo vilkinamas procesas. Jūs ten irgi suvaidinote savo vaidmenį, nes jūs nusprendėte nenaudoti vien tik tai tų nešiojimų įrenginių, matavimo įrenginių, bet pasitelkti ir kitą techniką. Taip, dėl to, kad, na, pirmiausia, negaliu atsakyti, uh, tiksliai, kodėl prireikė tiek daug laiko tiems testams sukurti. Kitas dalykas, ne įmonių generalinis direktoratas kūrė tuos testus. Mes tiesiog turėjome būti tikri, kad tie testai, kurie buvo kuriami, atitiktų keliamus reikalavimus. Toliau buvo daug elementų, kuriant tuos testus, į kuriuos reikėjo atsižvelgti ir buvo nemažai ekspertų, kurie tuos dalykus e, sprendė. Ir aš nebuvau informuojamas apie tai, kad jau pasiektas tenkinantis rezultatas. Kitas dalykas. Kadangi mums buvo neramu dėl to, kad at, atotrukis dėl realių vairavimo sąlygų ir iš, išmetimų, išmetalų ir to, kas yra išmatoma laboratorijose, ir vertė mus ieškoti tų realiaus vairavimo testų ir tas buvo daroma tuo metu ir negaliu pasakyti ir ar patvirtinti, kad buvo daromas koks tai politinis spaudimas. Apie tai aš tikrai neturiu jokios informacijos. Ir kai manęs paklausė, ar tie testai jau parengti, aš tada buvau informuotas, kad yra dirbama kartu ir su kitais ekspertais, jungtinių tautų atitinkamame komitete. Ir kai tik tai mes jau buvome pasirengę, ir patikėme tą pasiūlymą. Ačiū. Antrasis raundas dabar bus ir pirmiausia žodis poniai Kliūnė. Ačiū pirmininkė, dėkoju. Labas rytas, dėkoju už pasisakymus. Aš norėčiau paklausti pono Zureko apie techninės ekspertinės žinias, išteklius ir pajėgumus komisijoje, ypatingai automobilių pramonės rytyje. Jūs savo žanginėme žodėje minėjote, kad nesate inžinierius ar techninis ekspertas, aš puikiai suprantu, bet tuo pat metu mes tikimės bent jau, kad jūs turėtumėte, turėtumėte išteklių, kad būtų galima jais pasikliauti ir pasinaudoti, kuo galima efektyviau. Sakėte, kad dirbote anksčiau ir mokesčių srityje ir jeigu dirbote mokesčių srityje, analizavote sukčiavimą mokesčių srityje, tai tikrai samdėte eks, ekspertus ir pasitelkėte jų žiniomis. Taigi aš įsivaizduoju, kad jūs turėjote pajėgumų savo direktorate, nes, na, panašu, kad, kaip ir buvo pasakyta, tipo tvirtinimo procedūrai prireikė nemažai laiko ir, pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose jiems pavyko pateikti tuos atsakymus kur kas greičiau nei, nei mums. Tai ar jūs tenkina tokia situacija ir manote, kad turėti pakankamai ekspertų, ekspertinių žinių, kad būtų galima reaguoti, lankščiai reaguoti į naujus įvykius, nes, kaip žinia, technologijos keičiasi labai greitai ir niekas nestovi vietoje. Na, aš manau, kad e, komisija turi nemažai techninių ekspertinių žinių ir specialistų, kadangi galime pasikliauti jungtinio jungtinių tyrimų centro ekspertų, ekspertais. Ir tai didelis privalumas, nes tai yra nepriklausoma institucija, nuo nepriklausoma nuo pramonės. Ir e, aišku, didžiausia problema buvo gauti bešališkų įrodymų ir tam pasitelkėme centro kolegas. Bet kitas dalykas yra tai, kad su NOX yra specifinių dalykų susijusių, nes darbo tvarkėje niekur kitur darbo atvarkė nebuvo, nebuvo aktualus klausimas, išskyrus Europą. Nes, na, Europoje dizeliniai varikliai buvo patys populiariausi, Amerikoje, pažiūrėjau, jiems nerūpėtas NOX, nes dizeliniai varikliai nebuvo populiarūs. Ir dėl to buvo sudėtinga lyginti, kaip viskas būtų klostėsi, jeigu tą jie būtų irgi darę Junktinėse Amerikos valstijose. Mes pasikliojame tik savo žiniomis ir aš sutinku, kad būtų gerai, jeigu viskas būtų padaryta greičiau, bet nemažai laiko prireikia, kol užsitikrini valstybių narių paramą, nes jie turi pritaikyti tuos reikalavimus, tas procedūras. Ir pagal mūsų darbo metodą mes per komitologijos procedūrą, kai reikalinga valstybių narių parama, tą darome, arba turime atremti pramonės kritiką, kurie faktiškai užginčys bet kokį mūsų keliamą argumentą. Taigi mes turime turėti giles ekspertinės techninės žinias, kad galėtumėme pagrysti savo pasiūlymą ir dėja tam prireikė nemažai laiko. Ir aš manau, kad personalo, kuris dirbo šioje srityje, techniniai e, sugebėjimai ir ekspertinės žinios tikrai buvo pakankamos. Dar vienas rytis, apie kurią norėčiau paklausti, tai yra tipo tvirtinimo procedūros valstybės narėse. Gal galėtumėte pakomentuoti tą tipo tvirtinimo reiškinį ir tipo tvirtinimo geriausios tipo tvirtinimo institucijos ieškojimą e, valstybėse narėse, nes kodėl būtent Luksemburgė visi siekia patvirtinti savo tipą ir kodėl nėra pasirenkama sava tipo tvirtinimo institucija, ieškoma geresnės. Na, aš negaliu, aš galiu pripažinti, kad nesu e, toksai tos sistemos fanas, bet taip galiausiai buvo nuspręsta įstatymais ir nėra neteisėta ieškoti palankesnės tipo tvirtinimo institucijos. Ačiū, e, ponė Bonifei. Boni aš kalbėsiu prancūziškai. Savo pirmame atsakyme jūs abu teigiate, kad nebuvote informuoti apie išderinimo įrangos egzistavimą, bet jūs tikrai žinojate, kad egzistavo atotrukis tarp realių išmetimų ir išmetimų laboratorijose. Taip pat, kalbant apie tas, tą išderinimo įrangą ir jos susiekimą, jūs į klausimus atsakėte raštu lygiai taip pat, jūs pasakėte, kad nebuvo įmanoma surasti tokią įrangą. Tai kaip jūs galite būti įsitikinę, kad nėra įmanoma surasti tokios įrangos. Jeigu tvirtinate taip, tai reiškia tyrimas buvo atliktas. Ar jūs užsakėte tyrimą, kad būtų išsiaiškinta, ar nėra naudojama išderinimo įranga? Tas žodis neįmanoma gal nėra labai tikslus, nes neįmanoma to padaryti buvo tuo metu. Neįmanoma tai reiškia, kad mums buvo na, neįmanoma surasti tos įrangos. Tai reiškia, kad mes neturėjome galimybių, priemonių susekti, surasti tokią įrangą. Ir jūs niekuomet centro ar kitų institucijų neprašėte atlikti tyrimą, kad būtų galima surasti tokius įrenginius. Tai yra svarbus dalykas, kalba eina apie visuomenės veikatą. Tai ar jūs nebandėte atlikti tokio tyrimo tam, kad e, tas reglamentas 750 būtų tinkamai taikomas. Na, aš susisiekiau su centro atstovais ir klausiau, ar jie turi kokios informacijos ir pasakė, kad ne. Tai jūs net nebandėte tokių tyrimų atlikti? Ne, nes problema buvo visų pirma ta, kad mes nežinojome, neįtarėme, kad egzistuoja tokia tyčinė praktika. Mes tiesiog manėme, Tęsite mano sąrašę, ponė Turmes, nepergyvenkite. Mes nežinojome, neįsivaizdavome, kaip gali veikti tokia įranga, toks prietaisas. Ir dėl tos priežasties Buvo mums sudėtinga pateikti daugiau informacijos arba ištirti tą situaciją. Aš tiesiog norėjau žinoti, kaip paaiškinti tą atotrukį, tą skirtumą tarp testų rezultatų ir realių išmetimų vairuojant. Bet tik tiek galėčiau pasakyti. Aš tada dar papildysiu. Mes žinojome, kad egzistuoja tas atotrukis, tas skirtumas, aš tą patvirtinu, bet niekas negalvojo, kad tai yra sukčiavimo rezultatas. Tiesiog supratome, kad tai yra tek, tek, testų lankstumas. Savo darbo pradžioje aš jau žinojau, kad yra tas lankstumas. Pavyzdžiui, jeigu maksimaliai yra pripučiamos padangos, tai tada rezultatai bus kitokie. Ir buvo, tarkim, renkamos, renkamos tam tikros padangos, tai realiai buvo tų skirtumų ir mes dėl to ir bandėme keisti reglamentus. Tai, atsiprašau, bet reglamentai yra kuriami dėl tinkamų priežasčių, visuomenės sveikatos klausimas yra keliamas ir jeigu tai yra susiję su stabdžių sistemomis, pavyzdžiui, automobilyje ar yra įmanoma, pavyzdžiui, netgi stabdžių sistemoje irgi numatyti tokį lankstumą, tokius atotrukius. Ar įmanoma tą padaryti? Nes tas lankstumas tam tikrą prasme slepia sukčiavimą, nes lankstumas ką reiškia, kad galima kaip nori taip palengti. Taigi, 90-metyje buvo kuriami tie testai kur daugiau dėmesio buvo skiriama automobilių saugumui, o ne emisijoms, nes emisijos nebuvo tada taip aktualu kaip saugumas, eismo saugumas. Taigi tie mechanizmai susiję su tipo tvirtinimu, jų tikslas ir buvo išsiaiškinti, ar tas automobilis atitinka visas reglamento nuostatas. Tai reiškia, nacionalinės institucijos turėjo išsiaiškinti, ar stabdžiai tinkamai veikia ir turėjo taip pat išsiaiškinti, ar emisijų sistema teisingai veikia. Lygiai taip pat, kaip turėjo išsiaiškinti, ar nėra kokių tai e, sukčiavimo sistemų, pavyzdžiui, dėl stabdžių, blok, stabdžių blokavimo sistema, pavyzdžiui. kuri, pavyzdžiui, yra leidžiama tam tikrais atvejais. Taigi, tai yra techniniai patikrinimai, kuriuos turi atlikti nacionalinės tarnybos. O komisija 2011-2012 metais suprato, kad egzistuoja didžiulis tas skirtumas, reikšmingas skirtumas ir dėl to mes ne tik, kad keitėme reglamentus, nes ne, dėl mūsų kalties reglamentai buvo tokie, bet e, Tajanis rašė laišką valstybinėms institucijoms, e, sakė, kad uh, egzistuoja problemos, reikia, egzistuoja problemų, reikia kur kas veiksmingesnių teisės aktų ir buvo informuotos valstybinės institucijos, kad jos e, turi prisidėti prie to proceso. Tai, tai tiek. Ähm, pane Nibler. Ačiū, ponė pirmininkė, nors duot klausimą ponui Zūrikui. Nuo 2005 iki 2012 metų buvote atsakingas generalinis direktorius už šią sritį. Noriu dar užduoti papildomą klausimą, kurį ir kolegos jau minėjo. Komisijos narys Ferhoigenas taip pat buvo klaustas dėl tų išderinimo įrenginių apibrėžimo. Jis tuo metu teigia, kad tos įrangos apibrėžimas tuo metu buvo pakankamai neaiškus ir miglotas. Jis taip vertino tuometinė situacija, jūs Tuo tarpu dabar teigiate priešingai, tai jeigu egzistavo kokiu nors prieštaravimu tarp jūsų ir komisijos nario pozicijos, tai kaip jūs tuo metu reagavote, ar svarstėte šį klausimą, ar kaip nors kitaip sureagavote, jeigu jau tuo metu jūsų e, komisijos narys teigia, kad reikia imtis kokiu nors veiksmu šią srityje, tai kodėl jų nebuvo imtas, man kyla klausimas nes e, mano patarėjai teisininkai man tuo metu sakė, kad e, ši e, nuostata apriepia viską ir aš jais pasitikėjau ir tikėjau. Papildomas klausimas taip galėjo tai būti, tačiau jeigu jūsų komisijos narys būtent šio klausimo laikosi iškai kitokios nuomonės, tai e, Jūs turite kažkaip aptarti tuos nuomonių skirtumus, o ne viską palikti taip, kaip yra. Ar, buvo, ar jūs kalbėjote su komisijos nariu? Taip, aš kalbėjausi. Pokalbį baigėsi tuo, kad dokumento tekste buvo pasirinkta tokia formuluotė, kuri buvo viso priepinti teisinių požiūrių ir buvo tiksli. Nu, tai yra sunku suvokti, tačiau gerai pasižymėkime šį jūsų teiginį posėdžio por protokolę. Pone Šaldemozė. Labai ačiū. Kalbėjote apie lankstumą teisės aktuose. Ar jūs ką nors darėte tam, kad lankstumas vis tik tai būtų netoks didelis? Ar jūs kreipėtės valstybės narės, ar galvojate apie tam tikras gairias, kad būtų galima e, susiaurinti lankstumo galimybės. E, lankstumą numato reglamentas, įstatymas, gairės komisijos. E, jeigu nebūtų taikomas, tai būtų, jeigu komisija elgtųsi ne taip, tai būtų užsipuolama. Ir mes pamatėme, kad realios e, vairavimo sąlygos yra, kur, rodo kur kas patikimesnius rezultatus, dėl to papildėme laboratorinius bandymus ir tai yra pats geriausias būdas. Atsiprašau, nebesuprantu, ką jūs sakote. Jūs sakote, jog yra e, tam tikras lankstumas numatytas teisės aktuose, ponas Surikas sako, kad teisės aktai yra visiškai aiškus, pasirodo ne taip, nes e, automobilių pramonė ir valstybės narės nieko nedarė. E, Ir noriu e, pono Zureko paklausti, ar jūs gailitės ko nors, e, galvodamas apie praeitį, matome, kokie skandalai kilo ir matome, kad e, sukčiavo kai kurie gamintojai. Ar jūs gailitės ko nors, gal jūs galėjote ką nors padaryti, kad e, būtų užkirstas kelias tam? Aš manau, kad tie, kurie kažką darė, turi gailėtis. Taigi sistema yra puikia, tobula ir Klausimas tik tai e, tas, kad pramonė sukčiauja. Ar jūs negalvote, kad piliečiai turėtų prašyti kažko daugiau iš pramonės, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimo? Aš nesakau, kad sistema yra tobula, bet e, taip viskas buvo suformuluota praeitie. Gal žiūrint į praeitį galima e, sakyti, kad taip, dabar galime nusadyti dalykus, apie kuriuos net nebuvo galvojama praeitie. Aš e, dirbu vidaus e, rinkos komitete, ten svarstama tipo tvirtinimo klausimai. Mes galvojame, ką reikia daryti, bet aš noriu pasakyti, išklausus jūsų, nesu nusiteikusi optimistiškai. Ką jūs galvojate, ką mes galime padaryti, kad ateityje užkirstume kelią panašiems dalykams naujais teisės aktais? Ar komisija reikėtų daugiau e, įgaliojimų numatyti, ar reikia kažką numatyti e, valstybių narių atžvilgių, nes jos visai nieko nedarė. Ką iš savo patirties galite pasakyti, ką reikėtų daryti? Aš manau, kad problema yra ne teisės aktai, bet įgyvendinimas. Ir Todėl tie, kurie yra atsakingi už įgyvendinimą, turėtų e, dirbti geriau, tai yra valstybės narės, tai yra silpnoji grandis. Aš nežinau, ar jūs galite ką nors pasakyti dar. Taip, aš pasakyčiau, kad sistema, teisės aktai aiškus yra ir lankstumas yra numatytas, leidžiamas, jisai yra leidžiamas, tai yra aišku. Ir užuot E, tvirtinant gairias mes negalime gairėmis įtvirtinti kažkokių papildomų reikalavimų, reikalavimų kurie nenumatyti e, teisės aktuose. Reikia tokiu atveju keisti e, teisės aktą ir dabar pamatėme, kad Europos naujasis vairavimo ciklas yra pasenęs, laboratoriniai tai yra bandymai ir mes nusprendėme pakeisti jį. Bet tam prireiks laiko ir manote, kad pakaks tų naujų uh, bandymų, naujo tipo bandymų ir kad sistema bus tokiu atveju tobula, ar reikia kitų teisės aktų, kurie susiaurintų lankstumo galimybės. Aš manau, kad e, du e, testavimo būdai, e, tai yra nauja. E, pasaulinis suderintas e, vairavimo ciklas ir vairavimas realiomis sąlygomis, tikrinant NOX daleles, e, yra gera sistema. Taigi prievalių pasidalymas tarp valstybių narių ir komisijos ir panašiai nekelia jokių problemų. Šiuo požiūriu žinau, kad yra tam tikrų skirtimų, e, lyginant, e, žiūrint į naują į e, komisijos pasiūlymą, bet aš nežinau, kaip galima visą tą dar pagerinti. Ponas Karinčiai. Labai ačiū. Bendro pabudžio klausimas. Atsakomybė. Kas galiausiai yra atsakingas? Mes matome, kad egzistuoja didžiulė sumaištis, teisės aktai priimami ir paskui paaiškėja, kad realiame pasaulyje viskas vyksta kitaip ir visi galvoja, suka galvas, galvodami, kaip viską pakeisti. Aš e, prisimenu, kad prieš 2007 metus jau buvo informacijos, kuri rodė, kad yra skirtumų tarp rezultatų gaunamų atliekant bandymus laboratorijose ir realiomis vairavimo sąlygomis. Ir buvo patvirtinta tam tikri teisės aktai, kas atsitiko po to. E, komisijos E, nariai, ką sakė, ar, ar visą komisiją reikia nesižvelgti tą naują informaciją, ją nuslėpti ir eiti į priekį. Kas atsitiko? Ar jūs žinote apie tai? Du dalykai atsitiko. Aš į bendrąjį mokslinio tyrimų e, centrą kreipiausi, jungtinį mokslinio tyrimų centrą kreipiausi ir prašiau, kad būtų parengtas naujas testavimo būdas, nes uh, E, su tuo, ką turėjome, negalėjome įvertinti realios situacijos. Mums reikėjo pagerinti sistemą. Ir e, atlikus e, tyrimus galima atitinkamai pakoreguoti teisės aktus, žinant, kas bus testuojama. Nes, kaip mes matome, negalima numatyti dalykų, kurių negalima įvertinti išsamei, nežinant, neturint visos informacijos. Ir buvo daromos pastangos e, siekiant užtikrinti geresnės priemonės, kurios leistų sumažinti automobilių emisijas. Jūs sakote, kad e, nors niekas nei, nieko nevyko, bet jūs ėmės priemonių. Aš noriu išsiaiškinti, ar buvo politinis sprendimas, ar spaudimas iš komisijos nario ar politiko nuslėpti informaciją, nepaskleisti jos, kad tai nebuvo svarbu. Jūs sakote ne. Aš nežinau apie uh, tokius dalykus, nieko nežinau. Tai galvodami apie praeitį, e, galime sakyti, kad buvo matomi, jog sistema neveiksminga ir prireikė gal dešimties metų, kad naujas testavimo būdas būtų parengtas. Taip, tą jūs sakote. Taigi mes turėjome neveiksmingą sistemą. Ir Jeigu neieškosime kaltininko, tai gal pasakysite, kodėl ta sistema tokia buvo neveiksminga, ar kažkas buvo kažkoks pasipriešinimas. Jūs tikriausiai turite informacijos, bet nes galbūt galite mums padėti, nes priimame teisės aktus ir kas atsitinka, kai e, priimami teisės aktai ir kam to reikia, jeigu viskas vis tiek e, atsitrenkia į neveiksmumą. Ir mes matome, kaip pasislinko technologiniai pasiekimai. Atsirado dabar tokių dalykų, apie kuriuos net nebuvo galima įsivaizduoti tuo metu, kai buvo rengiamos taisyklės. Ypač dėl to, kad informacinės technologijos plėtojasi, kad jų vis daugiau automobiliuose. Ir kai yra mechaninės valdymo sistemos, tai yra e, viskas vienaip, neįmanoma daugelio dalykų jomis pasiekti, E, e, technologiniai dalykai daug ką pakeičia. Taigi įvyko daug technologinių pokyčių. Antras dalykas, turiu pripažinti, kad mes dirbome keliose srityse. NOX yra tik tai viena sritis. Mes taip pat labai gilinomės į e, panašią situaciją dėl CO2, nes e, Tuo metu automobilių pramonė neįvykdė savo įsipareigojimų dėl CO2 emisijų mažinimo ir mes turėjome galvoti, ką daryti. Ir taip pat dėl dalė, dėl, dėl dalelių. Ir mes turėjome parengti e, testavimo sąlygas, kurios atspindėtų tuos skirtingus elementus. E, reikėjo suderinti tuo metu egzistavusias technologinės techninės žinias ir e, parengti tokį testavimo ciklą, kurį būtų galima e, realiai įgyvendinti, užtikrinti ne tik laboratorijose, bet ir institucijose, kurios e, tvirt išduoda leidimus. Aš tuo metu dirbu ir tuo metu mes atsižvelgėme į tai, kas vyko už ES ribų, nes buvo aišku, kad tuo metu Koreja ir Japonija plėtė savo eksportą į ES ir mes norėjome užtikrinti, kad jų gaminami automobiliai atitinka mūsų reikalavimus, tuos reikalavimus, kurie taikomi Europos automobilių gamintojams. Ir tas rytis buvo labai plati buvo daug labai svarbių dalykų, neauks vienas atskiras ir dėl to viskas užtruko ilgiau, negu kad galėjo užtrukti. Tačiau vienas dalykas. E, yra, e, teis, yra teisingas, kad įstatymas atsilieka nuo nusikaltimo, mes vejamės tarsi. E, Lasdans. E, valstybės narės, jos e, kelia tarsi daugiausiai problemų. Valstybės narės tarpusavėje nesutinka su tuo. Ir kaip jūs e, įsivaizduojate išdenimo įrangą ir išdenimo strategiją? Kaip tai saveikauja, nes apie pastarį dalyką daug nekalbama. Labai sunku man atsakyti jums, nes niekuomet negalvoju apie tai. Man atrodo, kad išderinimo įrangos logika yra atvirkštinė nuo mūsų minčių. Mes galvojame apie automobilį, kuris veikia visą laiką, tačiau tam tikromis apibrieštomis sąlygomis ar laikotarpiu gali būti išjungta tam tikrą įrangą, kadangi kitokiu atveju būtų pakengta e, varikliui, bet automobilių pramonė apvertė viską aukštyn kojomis. Ir e, tarsi dabar automobilis atitinka sąlygas tik tai testavimo metu. Tai yra visiškai atvirkščia tam, ką mes iš pradžių buvome sumanę. Tai yra o, užtikrinti patvirtinimą bandymo metu Ir e, jie dabar taip daro atitikimas sąlygoms tik tai testavimo metu ir tarsi nuodėmės darimas visą kitą laiką. Tai yra įdinga iš esmės e, prielaida. Mes e, sužinojome tik tai vėliau, kad pramonė viską darė priešingai. Taigi tai yra turbūt problemos esmė interpretavimas to, kas yra ir nėra legalu ir nelegalu. Pramonė galvo vienaip, komisija e, kitaip įsivaizduoja savo vaidmenį įgyventinant visus reikalavimus ir valstybės narės taip pat. Pavyzdžiui, 22 minučių e, laikotarpis e, išmetamųjų dujų recirkuliacijai. E, tai yra ganėtinai absurdiška. Ir e, interpretavimo skirtumai atrodo, kad jie yra labai rimti. Ir jeigu mes to nespręsime, ką Jūs galvojate, ar reikės naujos e, priežios institucijos, ar tai nėra kelias, kuriuo turėtume žengti? Turiu pasakyti, kad man labai sudėtinga dabar ką nors pasakyti, bet e, vargu reikėtų atskiros tam tikros struktūros. Gal reikėtų uh, daryti panašiai kaip muitinių atveju, kaip pavyzdžiui uh, e, muitiniai reikia apibriežti tam tikrą produktą ir e, priskirti kategorijai. Jį e, bendraujama su kom, kitomis struktūromis muitinės, kad e, viskas vyktų suderintai prieš pateikiant tą produktą į rinką. Ir panašiai turėtų būti, pavyzdžiui, testo apibrėžimas ar panašiai. Tai neturėtų būti daroma kažkieno vieno, nepasakant kitiems. Ir tai turėtume sistemą turėti tokią, kai visi gautų informaciją ir galėtų išsakyti savo pritarimą ar nepritarimą. Nes priskiriant kategorijoms, pavyzdžiui, tam tikrų gaminių yra balsuojama. Ir tai jau būtų žingsnis į priekį ir tai galėtų mums padėti uh, E, užsitikrinti tai, kad visos institucijos valstybių valstybių narių galėtų žinoti apie strategijas ar priemonės, kurios naudojamos ir galbūt tokiu būdu sistema taptų veiksmingesnė. Ar, e, ponė e, Petnelį, jūs su to sutinkate? Taip, kaip jau buvo pasakyta, problemos esmė yra pasenęs testavimo ciklas. Pirmiausia, reikia keisti tą ciklą ir Taip pat, aišku, reikia gerinti rinkos priežiūrą, yra tam tikrų priemonių, kurias ir komisija siūlo, tačiau problemos esmė yra e, nepriderintas prie e, daugiau sąlygų testavimo ciklas. Taip pat e, interpretavimas vargu ar būtų ką pakeitęs, nes e, rengtas tas testas yra devintame dešimtmetyje. E, Galima keisti sistemą, galima užtikrinti e, geresnę e, priežiūrą, tačiau pirmiausia reikia žiūrėti tą testą. Thank you. Um, in your answer to the written... Ačiū. Atsakydami į antrąjį klausimą raštu, jūs pažymėjote, kad Europos parlamentas niekuomet e, nepabrėžė terminų svarbos. Iš tiesų, 13 metais parlamentas patvirtino atitinkamą teisės aktą, kuriame e, minimi e, testavimo ciklas ir procedūra <clears throat> testavimo realiomis vairavimo sąlygomis, kurie būtina nustatyti be dėl sos. Ta rezoliucija buvo patvirtinta 13 metų gruodį, dėl kokios priežasties komisija uždėlsė dar dviejus metus rengdama e, realių vairavimo sąlygų e, testavimo metodiką ir kitus savo atitinkamus pasiūlymus. Dėl sos nebuvo atsakymas, nes mums reikėjo laiko, kad parengtume tokią sėtingą procedūrą. Žinau, kad per artimiausias dienas kolegos iš Jungtinio tyrimų centro galės suteikti jums daugiau informacijos apie techninius aspektus šio uh, ramo ciklo realiomis sąlygomis uh, aspektus, nes mums reikėjo parengti tokią metodiką, kuri veiktų veiksmingai e, praktikoje, kad būtų išsklaidyti visi neiškumai. Taigi procesas buvo sudėtingas. Kai baigėsi techninis darbas, tada reikėjo viską apsvarstyti tinkamuose komitetuose, gauti patvirtinimą iš valstybių narių, tai taip pat užtrunka kelis mėnesius. Uh, nes pirmasis diskusijos su valstybėmis narėmis turi prasidėti 14 metų pabaigoje tam, kad 15 metais galėtų būti nauja tvarka patvirtinama, bet kokioje srityje ES, kai patvirtinami techniniai reglamentai, negalima kalbėti apie dėlsimą, kai turimi omenyje e, tokie terminai, kuriuos aš minėjau. Papildomas klausimas kodėl iš pradžių RDE pasiūlymas 2012 e, metais <clears throat> komitologijos procedūra, e, komitologijos procedūra turėjo prasidėti, o paskui buvo pakeistas sprendimas komisijos komunikate dėl KAS 21 ir e, buvo nukeltas tas terminas. Kodėl pakeitėte savo planus? Komisijos komunikate Kars 21 komisija iki 14 metų siūlė papildomas priemonės siekiant e, griežčiau kontroliuoti automobilių taršą. Ir iš tiesų prieš 14 metus pradėjome diskusiją su valstybėmis narėmis, kurios užtrunk, užtruko ilgiau nei planavome. Jos baigėsi 15 metų gegužė, tačiau jeigu teisingai pamenu, 14 pabaigoje ar 15 kovo mėnesį mes atitinkamus pasiūlymus pateikėme. Kars 21 komunikate teigiama, kad mes savo pasiūlymą teikiame e, iki 15, iki 14 metų. Pone Putinėlį. Jūs teigiate, kad nieko nežinojote apie 2012 balandžio 3-osios elektroninį laišką iš jungtinio tyrimo centro. Ar matote, kad jūs turėjo informuoti apie šį elektroninį laišką ir jeigu būtumėte buvęs informuotas ar būtumėte ėmėsis veiksmų? Jūs man paminėjote tik tai kelis sakinius dažniausiai reikia kalbėti apie tam tikrą susirašinėjimo grandinę ir dabar aš negaliu pateikti jokio vertinimo, turėčiau išaiškinti e, visas aplinkybės. Galbūt šį klausimą būtų galima jums raštu gauti atsakymą. Mes atsiūsime jums šią elektroninį laišką, jūs po to mums pateiksite atsakymą raštu į šį klausimą. Ar gerai? Gerai. Pone Karinš, ačiū. Noriu dabar paklausti apie jūsų e, poziciją dėl valstybių narių elgesio. ES teisės aktai turi būti vykdomi, jeigu jie nėra tinkamai vykdomi, tuomet komisija turi įvertinti tų, e, kurie turi laikytis teisės aktų. Elgesi, šiuo atveju kalbame apie taršos standartus, taigi gamintojai turi nustatytų standartų reikalavimų laikytis ir valstybės narės privalo užtikrinti, kad taip atsitiktų. O dabar veikianti sistema <clears throat> yra tokia, kad komisija turi prižiūrėti valstybės narės. Taigi valstybių narių atitinkami veiksmai ar neveiksmai turi būti prižiūrimi komisijos. Taigi e, per pastarosius dešimt metų buvo aišku, kad egzistuoja skirtumai taršos laboratorijose ir realiamis sąlygomis. Tai ką jūs tuo metu e, darėte, kokiu veiksmu ėmėtės, kad valstybės narės tinkamai e, e, įgyvendintų teisės aktus. Tai jeigu aš dalyvaučiau klausimuose, tai galbūt pasiūščiau nuklausę pavelnių, tačiau aš nedalyvauju. Aš nežinau, ar jūs galėtumėte tai vadinti kontrolės sistemos trūkumu, jeigu e, nevyksta tai, ko jūs tikitės iš tam tikro teisės akto įgyvendinimo. Jūs e, priimdami, patvirtindami teisės aktus, šiuo atveju e, buvo siekiama sumažinti azoto oksidų taršą ir pagerinti oro kokybę. Aš neturiu jokios informacijos apie tam tikrų valstybių narių tikslingą sieki tos prievalės nesilaikyti. Kalbėtojas yra nutraukiamas, papildomas klausimas. Aš, aš, aš čia neieškau kažkokios tyčios. Tačiau faktas yra tas, kad oro kokybė nėra tokia, kokia turėtų būti, ar dėl e, tikslingų ar netikslingų kokių nors veiksmų. Vis tiek čia buvo pažeidžiami įstatymai ir turime tą aiškiai pasakyti. Ar jeigu jūs netyčia blogai elgėtės, tai nereiškia, kad jūs blogai elgėtės, aš nesu teisininkas. Sakymas, tačiau tai, kaip valstybės narės perkelia direktyvos nuostatas į savo teisę, priklauso nuo valstybių narių ir kol e, atsakingos kompetingos institucijos tinkamai šias taisyklės taiko, komisija neturi jokios priežasties pradėti sutarties pažeidimo procedūrą. Valstybės narės perkelint nacionalinę teisę e, visas direktyvos nuostatas, tačiau oro kokybė vis tiek bloga tai arba dokumentai čia kažkokie netinkami, ar e, kažkur kitur yra blogai, nes būtent komisija nuolat kontroliuoja ir stebi oro kokybę ir oro kokybė miestuose bloga ne dėl to, kad per daug voverių yra, kurios metaną išskiria į e, atmosferą, dėl kitų priežasčių. Mes uh, įtariame, kad mūsų nustatyta testavimo procedūra, siekiant nustatyti e, <clears throat> automobilių taršą, buvo pasirinkta netinkama, būtent dėl šios priežasties ir tai buvo paaiškinta ne kartą, kodėl mes norėjome pasitelkti geresnės priemonės tam, kad e, taršos rezultatai reikalavimai būtų pasiekti. Jūs tai galite vadinti silpnąją proceso grandimi, būtent e, tą aplinkybę, kad užtruko pakankamai ilgai laiko, kol mes e, parengėme tinkamą testavimo metodiką, tačiau be to dar reikia kalbėti ir apie tikslingą automobilių gamintojų strategija pasirinkta, kad automobilių varikliai atitiktų nustatytus reikalavimus tik tai e, testavimo procedūros metu, ne visą laiką. O tam padarė įdomiau. Jūs dabar teigiate, kad viso proceso eigoje jūs nustatėte, kad testavimo procedūra buvo naudojimo pagal įstatymą, tačiau ji pati buvo netinkama. Tai reiškia, kad jūs dešimt metų dabar dėjote pastangas, kad testavimo procedūra pagerėtų. Šitą istoriją jau girdėjome. Ar uh, sistemos viduje niekas uh, nepasirūpino tuo, kad visuomenė būtų informuojama apie tai, kad jie perka ne tai, ką galvoja, kad perka, kad oro kokybė dėl to blogėja, nes tokie jūsų teiginiai yra labai abstraktus ir uh, Manau, kad žmonės, e, priimdami savo kasdienio gyvenimo sprendimus, mano arba e, vadovaujasi nuostata, kad jūsų pateikiama informacija yra teisinga ir kad ji nekenkia mūsų sveikatą. Aš tiesą sakant, nepamenu nei vienos informacinės kampanijos e, prie, per pastarosius 10-15 metų, kol nekilo. Uh, skandalas jungtinėse valstijose dėl e, Volkswagen vykdomo sukčiavimo. O anksčiau mes nieko apie tai nežinome. Tačiau atrodo, kad komisijai tai nebuvo jokia naujiena, tik tai ta informacija niekuomet e, neišėjo už komisijos ribų. Uh, Komisijos komunikate tarybai ir e, parlamentui KAS21 komisija teigia, kad per pastarosius metus tapo aišku, kad procedūros taikomos nustatyti automobilių taršai neatitinka realių vairavimo sąlygomis. <clears throat> Atrodo, kad komisijos komunikate parlamento ir tarybai buvo tai aiškiai pasakyti. Ar galėtumėte pakartoti tą sakinį? per pastaruosius metus tapo aišku, kad dabartinės procedūros, kurios yra naudojamos nustatyti taršą ir CO2 išmetimui ir kūro sunaudojimui lengvosios automobiliuose ir e, mini e, autobusuose nėra pakankamai veiksminga. Man tai e, tas teiginys nėra pakankamai veiksminga, nereiškia jokio pavojaus signalą. Tai nereiškia, kad aš dėl šios taršos mirsiu. Aš neperskaičiu jums viso puslapio, tačiau yra dar viena pastraipa. Be to, dauguma valstybių narių neatitinka reikalavimų nustatytų dėl oro kokybės. E, tai manau, kad tas teiginys yra pakankamai aiškus. Komisija šią informaciją parlamentui ir tarybai pateikė. Ačiū. Manau, kad tam tikrą prasme ta informacija bus tik. Dabar pans Turmis, paskutiniai klausimai jums. Pone Zurek, pone Petinėlį, mes matome, kad jūs slepiate tiesą. Pone Zurekai, jūs sakote, kad mes neturėjome įrodymų, kad buvo sukčiavimo testavimo metu. 10 metų rugsėjo mėnesį dokumente teigiama, kad ciklo metu sukčiaujama visų variklių atveju variklis, pavyzdžiui, kurį mačiau su tam tikrais al algoritmais. Čia yra 15 metų rugsėjo mėnesio informacija. Čia buvo kopija nusiusta ir įmonių generaliniam direktoratui. Tai tada tai susijęs su ankstesniu klausimu. Jūs sakote, kad bandėte išsiaiškinti, nebuvo sukčiavimo testavimo ciklo metu, bet tą pačią dieną kažkoks tai tarnautojas iš komisijos štai ką pasiūlė. Ar nebuvo bandoma testuoti automobilį laboratorijose pagal naują testavimo ciklą su naujais, naujomis modifikacijomis. Ta amerikiečiai ir padarė 15 metais. Amerikiečiai neturėjo įrodymų dėl sukčiavimo ar išdenimo įrangos. Taigi tai, kas buvo padaryta 15 metais, kodėl jūs nusprendėte 10 metų rugsėjo mėnesį to nedaryti, nes jau buvo ant jūsų stalo ta informacija, ponia Zurekai. Ant mano stalo tos informacijos nebuvo. Galbūt e, tą informaciją gavo vienas iš įmonių generalinio direktorato darbuotojų. Bet esmė ta, kad aš neklausiau, ar yra sukčiaujama ciklo metu, aš tiesiog bandžiau gauti paaiškinimus, kodėl yra netitikties tarp testavimo metodų laboratorijos ir panašiai. Ne, klausimas štai koks. Ar komisija žinojo, kad buvo masiškai dešimtaisiais metais sukčiaujama testavimo ciklo metu. Ta žinojo ir centras. Ir jūs nebandėte, neįgaliojate jungtinio tyrimų centro atlikti bent jau vieną tokį testą dešimtaisiais metais. Ta padarė amerikiečiai. Ir įmonių generalinis direktoratas, tai jūs, ponia Lali, ponia Pasova ir ponas Tajani. Jūs puikiai žinojote, ką buvo galima padaryti, bet jūs to nedarėte. Ir galiausiai, kas iš jūsų nusprendė neskelbti detalių duomenų, kas verti centrą, ano, anoniminiais paversti tuos duomenys, nes valstybės tarnautojai sako, turime pakoreguoti duomenis ir matome, kad valstybės narės į tai nereaguoja, bet geriausia tokiu atveju būtų sukaupti, kuo galima detalesnius duomenis. Tai kodėl jūs neleidote centrui paskelbti tų duomenų, nes tada būtų tai sukėlė tą, patę, tą pačią reakciją, kaip e, kokia kilo Amerikoje. Ar jūs norėjote apginti čia automobilių pramonę, nors viską žinojote? Aš apie tai nežinojau. Ir netgi jeigu, pavyzdžiui, tas terminas uh, sukčiavimas ciklo metu. Apie jį sužinojau šių metų sausio mėnesį pirmąjį kartą. Bet čia, atsiprašau, elektroninėme pašte apie tai kalbama. Įsivaizduokite, kad tarnautai žino, kad yra sukčiaujama ir niekas nebando apie tai nieko kalbėti, ponė pirmininkė. Kokia čia mūsų problema? Ponas Petinelis sako, kad yra šimtai elektroninio pašto žinučių. Tuo labai svarbiu laikotarpiu - 10 metų vasaris ir 10 metų pabaiga. Čia jokių elektroninių pašto žinučių mes negavome iš to laikotarpio. Tai vienintelis būdas, kaip mes galime suprasti, jeigu aš teisingai suprantu, ponas Zurek, Tajanė ir ponas Petrinėlė žinojo apie tai. Ir jie keitėsi informaciją tarpusavyje ir su jungtiniu tyrimų centru ir buvo primtas sprendimas neskelbti tų domenų. Tai mes turime gauti prieigą prie tų elektroninio pašto žinučių. Jie yra, jie, jos egzistuoja. Uh, Ir čia yra skandalo visa esmė - netinkamo valdymo problema, kuri vyko tuo metu komisijoje. Dėl elektroninio pašto žinučių dar norėčiau pasakyti, kad mes dar kartą paprašėme tų žinučių, bet jų negavome. Kol kas dar negavome. Čia tyčia taip elgesi komisija ir neleidžia mums susipažinti su elektroninio pašto žinutėmis iš to svarbaus laikotarpio. Mes bandome jas gauti. E, pirmiausia, aš nesu dabar, iš, nedirbu dabar komisijoje. Antras dalykas, nei pozityviai, nei negatyviai nieko, niekam nepavedžiau e, jokio priimti sprendimo dėl tų duomenų. Tai kas tada tą darė? Bet jūs buvote generalinis direktorius ir susidūrėte su didžiausia sukčiavimo problema ir nieko nedarėte? Ne, dešimtaisiais metais to nebuvo. Bet visi, visos tos žinutės rodo, kad informaciją turėjote. Ne. Jūs meluojate, kai taip sakote. Ne, aš turiu dokumentus, aš turiu vieną kitą dokumentą. Yra įrodymų. Jūs negalite daryti prielaidą, kad aš skaitau kiekvieną elektroninę pašto žintę, kuri siunčiama į įmonių generalinį direktoratą. Tada ponė Lalys, ponė Lalys buvo direktorė Jeigu ponas Ziurikas nieko neprisimena apie tai, tada ponia Lolis turime pasikviesti, nes pono Pitinelį tuo metu dar nebuvo komisijoje tame, tose pareigose. Jeigu tai yra oficialus žalių pra, e, prašymas, mes per kitą koordinatorių posėdį apie tai pasikalbėsime. Man atrodo, jau einame į pabaigą. Buvo labai įdomus klausimai. Pone Petinėlė, pone Zurek, dėkoju, kad atvykote atsakyti klausimus ir visuomet Bus, aišku, dar papildomų klausimų užduota raštu jums, galbūt susijusių ir su kai kuriais elektroninio pašto laiškais. Of... Labai e, trumpa dviejų minučių pertrauka, po to ponas Delbėkė pas mus atvyks. Thank you.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 <coughs> Dear colleagues, um, let's move to... Kolegos, pereikime prie antros klausimo dalies. Jums labai labai malonu, kad pas mus atvyko pana Žors Dirbikė. kuris vadovauja e, direktoratui atsakingam už klimato klausimus Aš Jums pristat, e, suteiksiu žodį, e, pasisakymą, paskui pateiksime klausimus. Ačiū, gerbam pirmininkė, labas rytas visiems, man tikrai labai malonu e, lankytis pas Jūs, tikriausiai Jums nekeista, kad aš pirmiausiai kalbėsiu apie CO2, o ne apie NOX Savo pasisakymę raštu atsakiau į jūsų pateiktus mums klausimus. Galėsime paskui apie tai pakalbėti, bet prieš tai norėčiau tris dalykus paminėti jums. Dar prieš praeidamas kalbėti apie tai, noriu pasakyti, kad šios priemonės labai svarbios yra siekia 20 metų tikslų ir 30 e, metams e, numatytų tikslų siekiant bus labai svarbios ir tas priemonės tikrai yra teisingos ir uh, E, prisidės prie emisijų mažinimo. Mūsų valstybių vyriausybių vadovai patvirtino atitinkamas gairias, turime teisės aktus pateiktus, kad būtų galima baigti šį darbą. Taigi trys pastebėjimai. Pirmasis - dėl trūkumų e, susijusių su emisijų testavimo procedūra. Žinote, kad CO2 tikslai yra e, pagrįsti naujojo Europos vairavimo testu Žinome, kad e, tas e, testas e, turi daug trūkumų ir mes pateikdami savo pasiūlymus 2000 metais žinome, kad buvo dvi svarbios problemos - oro kokybė ir CO2 emisijų klausimas. Ir mes žinojome, kad tas naujas Europos testavimo ciklas nebuvo ideali priemonė, bet turėjome rinktis arba eiti į priekį E, arba renkti naują testavimo e, ciklą ir tik tai tada žengti prieki, bet tam būtų prireikę daug laiko ir mes priemėme atitinkamą sprendimą, tai yra pateikti pasiūlymus e, dėl CO2 tikslų pagal tą naują Europos vairavimo testą, bet taip pat dirbome paraleliai rengdami pasaulinį suderintą testavimo testą, procedūrą kuri buvo patvirtinta e, neseniai ir Europos e, jūs patvirtinote e, komitetas 16 metais birželį balsavo dėl pasiūlymo ir komisija nagrinėja šį klausimą ir dabar jau pasiekė tvirtinimo procedūra paskutinė etapa šio naujojo testo. Ir kaip tikriausiai žinote, mes kitais metais darbo programoje esame numatę uh, E, atitinkamų darbų, tai yra pateikti naują pasiūlymą ateinančiam laikotarpiu. Mes kalbame apie 30 metų laikotarpį ES ir mūsų pasiūlymas bus ir pagrystas tuo e, pasaulinė suderinta testavimo procedūra automobilių. Uh, E, užtikrinta bus daugiau skaidrumo, griežtes, griežčiau būtų laikomasi sąlygų ir mums reikia taip pat gilintis į kūros vartojimo skaičius, tai svarbu ir mes e, tada galėsime e, jau atsisakyti to Europos testą ir taikysime naująją pasaulinę procedūrą. Viskas bus pagrįsta tuo naujoju, ne, mm, naujoju pasauliniu testu, nebe NEDC. Bet dabar noriu paminėti keletą svarbių veiksnių. Toleravimas e, ar leisnos ribos e, numatytos naujame Europos kariuomenė cikle yra labai didelis ir mes žinome ir yra dabar atotrukis tarp skirtingų situacijų. Mes tą žinome, bet neturime aiškių žinių, kurios sakytų, kad yra neteisėtai manipuliuojama atliekant emisijų e, bandymus, nes pats tas testas, naujasis Europos vairavimo e, ciklas yra mm, ne, nelabai veiksmingas. Mes e, šiaip matome, kad netitinkama tuo tikslu E, tuo testo mm, pagalba įgyvendant direktyvos tikslų. Mes dirbame toliau, dabar vyksta kai kuriuose valstybėse narėse tyrimas, mes su jomis bendraujame ir atnaujiname informaciją. Mes taip pat žiūrime į tai, ką e, reikėtų atsiminti rengiant pasaulinę suderintą e, automobilių testavimo procedūrą. Ir tai atsispindės mūsų naujame pasiūlyme. Mums reikia pirmiausiai stebėsienos mechanizmo, kad būtų galima ir toliau e, žiūrėti, ar naujieji laboratoriniai tekstai e, per tam tikrą laikotarpį bus patikimi, kuris, laikotarpį, kuris bus numatytas. Ir reikia, kad stebėsienos mechanizmas būtų įrašytas į tipo tvirtinimo e, pagrindų reglamentą, kuris pateiktas parlamentui ir tarybai. Mes kreipėmės parlamentą, prašome, kad būtų dirbama e, greitai ir tikimės, kad parlamentas aktyviai mums pritars e, parems mus dėl to stebėsienos mechanizmo, kad būtų galima užtikrinti, ar naujasis testavimo ciklas ar procedūra atitinka uh, E, realius poreikius. Taip pat kitas dalykas, mums reikia e, e, rinkos priežios dėl CO2 emisijų ir kūro vartojimo tų automobilių, kurie jau yra keliuose. Mes aktyviai dirbome šioje srityje ir komisijos naismoidėš ir mokslinio tyrimų departamentas, kuris jam pavaldus, sukūrė e, mokslinių konsultacijų mechanizmą. Tas mechanizmas teikia informaciją politikos sprendimų prieimėjams. Pirmą kartą bus pateiktos mokslininkų išvados dėl rinkos priežios CO2 emisijų ir kūro suvartojimo rodiklių automobilių. Ir išvados mokslininkų to mechanizmo bus pateiktos iki e, šio mėnesio pabaigos. Pirmą kartą mes laukiame e, tų išvadų ir galėsime pasižiūrėti, kaip galime prie naujojo vairavimo e, testo dar jį papildyti rinkos priežiūros informaciją. Dar e, kitas dalykas, kuris išiškėjo man e, rengiant raštu atsakymus jums, e, tai yra problema dėl galimo kompromiso tarp oro kokybės ir klimato tikslo. Aš noriu pasakyti, kad nėra jokio e, kompromiso. CO2 teisės aktai e, laikosi technologinio automobilių neutralumo principo. Ir automobilių gamintojai e, patys turi pasirinkti. E, E, kokiu būdu mažinti CO2 emisijas. Mes žinome, kad e, dizeliniai varikliai yra veiksmingesni dėl dėgymo. Bet taip pat reikia, kad dizelinėse automobiliuose būtų įdėktos tam tikros technologijos, e, kurios perdirbtų apdorotų išmetalus. Ir tos E, sistemos turi būti dėgiamos atsižvelgiant į neutralumą CO2 požiūrių. Mes nenorime technologinę prasme e, e, dabar pasakyti, kas geriau, ar dizeliniai, ar benzininiai, ar elektriniai automobiliai, tai nu, bus išlaikytas neutralumo principas. Dėl dizelinių automobilių Maždaug 50-50 e, tokia dalis rinkoje jų yra, lyginant su benziniais varikliais. Ir įsigaliojus reglamentui mes nematome, kad dizelinių e, automobilių būtų labai padaugėję. Po to, kai buvo patvirtinti teisės aktai dėl CO2 e, ryšys, dėl ko daugiau, pavyzdžiui, gali būti dizelinių transporto priemonių, yra matomas tarp to ryšys tarp mokesčių sistemos ir automobilių tipo kai kuriuose valstybėse narėse. Mes akcentuojame tai, kad reikia įgyvendinti Paryžiaus įsipareigojimus ir užtikrinti geresnę oro kokybę miestuose, tai atspindi mūsų komunikate ir tai uh, E, atsispindės mūsų išsamioje strategijoje, kuri skirta e, skatinti e, žemų CO2 emisijų automobilių gamybą ar nulinių emisijų automobilių gamybą. Ir tiek dabar pradžiai. Ačiū Jums už galimybę pasisakyti. Pirmiausiai mūsų pranešėjai, ponas Gebrandi. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju ponė Delbėkė, kad atvykote į mūsų komitetą. Jūs vaidinote labai svarbų vaidmenį Envi generalinėme direktorate ir vėliau klimato generalinėme direktorate nuo 2003 metų iki pat dabar. Aš norėčiau jūsų paklausti konkrečiai, kas vyko nuo to laiko, kai jūs parašėte pažymą savo kolegai, ponui Zurekui, kuris ką tik pas mus lankėsi, jau 2008 metų rugsėjo mėnesį apie tai, kad egzistuoja didžiulis atotrukis, apie tai, kad sukčio, sukčiaujama testo ciklo metu ir kad naudojame išdenimo įrangą. Panašu, kad jūs kaip Envi generalinio direktorato narys visiškai buvote informuotas apie tai, kas vyksta, bet vis tiek komisijai prireikė laukti kelis metus, kad nu, tik tai 2011 metais buvo imtasi veiksmų. Gal galite paaiškinti, kas vyko per tuos trejus metus ir ar jūs nebandėte paspartinti proceso tuo momentu? Ar man iškart atsakyti? Taip, iškart. Dėkoju. Man atrodo, kad spaudoje buvo nemažai straipsnių apie tai, kaip yra atliekami tie testai, koks yra jų pobūdis, bet ne aplinkosaugos ir klimato generaliniai direktoratai buvo atsakingi už NOX dalį. Mes bendradarbiavome su kitais departamentais ir siundėme, kaip sakiau, tuo metu parašiau tą pažymą, aš taip aktyviai neatsimenu, bet aš liktai, jo, jūs pats man sakote, kad aš ponui Zurekui parašiau pažymą, mes kėlėme klausimus, pirmiausiai Mes klausime, ar yra pasiekiama užsibrieštų tikslų dėl oro kokybės, CO2 iš metalų ir panašiai. Ir tuo pat metu mes ieškojome aiškių įrodymų, kuriuos turėjome atsižvelgti. Taigi šią prasme aš klausiau kolegos, kaip mes paprastai ir elgiamės komisijoje, nes aš nesu tiesiogiai atsakingas už tai, tačiau esu susirūpinęs ir aš parašiau pažymą ir paraginau kolegą atsižvelgti į tuos tyrimus E, tą daryti ir su valstybėmis narėmis, ir tyrimų institutais. Ir tada pamatėme, kad Junktinėse Amerikos valstijose panašių teisės aktų buvo siūloma ir tai, kaip tai buvo daroma ir kokia buvo ta patirtis su atitiktimi. Tai ką aš galėčiau pridurti, aš manau, kad mes daug dėmesio skyrėme tam, kad abu elementai būtų reglamentuojami vienodu būdu ir vienas kitam neprieštarautų ir NOX ir oro kokybės teisės aktai šalia CO2 teisės aktų. Norėčiau pertraukti jūs. Vėliau Fonkomberg rašė laišką kolegoms iš įmonių generalinio direktorato, kur daug dėmesio skyrė tai, kad sukčiaujama ciklo metu ir darė daugiau nei įmonių generalinis direktoratas. Tuo metu jūs buvote klimato generalinėme direktorate. Ar jūs kada nors su ponu Falkvenbergu apie tai kalbėjotės? Ar įvertinote, kad įmonių generalinėme direktorate nebuvo imtasi pakankamai veiksmų? Na, reguliariai tarnybos posėdžiuose apie tai buvo kalbama, tačiau aš ypatingo kokio tai dėmesio tam neskyriau, nes tuo metu aš buvau atsakingas už oro kokybę, tą darbą ir dirbu, bet kaip jūs teisingai sakėte, tą darbą po to perėmė kolega Falkenbergas. Ir mūsų tarp tarnybiniuose susitikimuose raginau jam, jį kreiptis į e, augimo generalinį direktoratą, kuris dabar yra įmonių generalinis direktoratas, kelti tą klausimą primiktinai, nes nebuvo prasminga dirbti klimato srityje ir matyti, kaip prastėja oro kokybė. Viską reikėjo daryti tuo pat metu. Taip, tai buvo reguliariai apie tai kalbama. Kitas klausimas susijęs su tuo, ką Jūs pasakėte apie tai, kad e, nebuvo bandoma CO2 ir oro kokybės priemonių viena kitą kompensuoti ar, ar keisti. ES daug dėmesio skiria tuo metu CO2 emisijoms, NOx ir kitos emisijos kaip ir buvo šiek tiek nustumtos į antrąjį planą. Ar nemanote, kad tokiu būdu buvo tokia, taip elgiamasi? Taip, turime įrodymų, duomenų, kad tai buvo. Tuo pat metu mes reikalavome, kad ta apdarojimo sistema būtų įtraukta į dizelinius variklius, to atsisakė automobilių gamintojai, tačiau mes laikomės technologinio neutralumo principo numatyto teisės aktuose, kurio turime laikytis ir mes galėjome tik tai reikalauti oro kokybės priemonių. Ačiū, pana Zalba. Ačiū. Turiu klausimą kurį uždaviau ir ankstesniam generaliniam direktoriui. Ar niekuomet negalvojate apie tai, kad 715 reglamentas yra perdėm silpnas, kalbant apie tuos įrenginius arba, pavyzdžiui, išdenimo įrenginius arba įprastinės vartojimo sąlygas ir panašiai. Buvo kalbama apie tai, kad bandom apsaugoti variklį nuo uh, tam, tikrų, tam tikros žalos ir panašiai, siekiama užtikrinti didesnį saugumą, ar jūs nemanote, kad tos fronte buvo perdėm miglotos? Kalbant apie CO2 reglamentą konkrečiai, tas klausimas nebuvo keliamas, kadangi mes taikėme čia tipo tvirtinimo reglamentą, kuris, kuriame aiškiai buvo kalbama apie tai, kad negalima naudoti sukčiavimo įrangos. Na, taip galime jos pavadinti, aišku, apibrėžimas pats čia yra ginčytinas, tačiau CO2 reglamente buvo kalbama labai bendrai tipo tvirtinimo procedūros apibūdinimuose. Ir mes toje sistemoje kūrėme CO2 teisės aktus. Buvo aiškiai sakoma, kad nelegalūs išderinimo įrenginiai neleidžiami bendrai e, priimant teisės aktus automobilių srityje. Dėkoju. Ar kada nors nekilo jums įtarimų, kad elgiamasi netinkamai, kad yra sukčiaujama, kalbant apie emisijas, kad tuo užsieima automobilių gamintojai ir nebuvo įtarimų, kad kažkas yra ne taip ir vyksta keisti dalykai. Mes žinome, kad pagal CO2 teisės aktus yra naudojama ta, tas testavimo ciklas laboratorijose, naujasis europinis deramų e, ciklas laboratorijose. Ir kai mes jau kurdami teisės aktus turėjome tam tikrų abejonių ir bandėme jas išsklaidyti, vėliau numatydami teisės aktų peržiūrą, mes e, nesijūtėme labai gerai, nes tas testavimo ciklas laboratorijoje leido nemažai lankstumo, lankstumo, kurio, kurį mes norėjome mažinti. Ir pagal tą pasaulinį testavimo ciklą mes tą ir bandome padaryti. Dėkoju. Ar jums nesusidurėte su opozicija ir pasipriešinimu komisijoje dėl NOx emisijų keleiviniuose automobiliuose, ar nebuvo kokio tai pasipriešinimo komisijoje imtis veiksmų. Ne, aš nesusidūriau su jokiu, jokia, jokiu pasipriešinimu, mes pateikėme savo argumentus ir pasikliovėme naujos, nauj, naujais testavimo ciklais ir, ir investicijomis. Ir aišku, mus stebino tai, kad, nusteb, nustebama tai dėl to, kad kai buvo gaunami, gauti įrodymai ir pamatėme, kad buvo naudojami išdeginimo įrangą. Mes irgi buvome šokiruoti, kad tas buvo daroma, bet mes tikrai nesitikėjome, kad taip yra, kai mes e, stebėjome, kaip yra įgyvendinama direktyva. E, ponas Karinš. Ačiū. Pone Delbekė, aš labai esu didelis jūsų gerbėjas, aš skaičiau tą, kalbą, tą knygą, kurią jūs e, išleidote tai klausimai, ne, kurie nebūtinai susiję su mūsų komitetu, bet knyga gerai parašyta ir yra labai paprastai ir aiškiai papasakota apie tai, kas yra daroma. Taigi sveikinu Jūs. Dabar atsižvelgiant tai, kas yra daroma, man atrodo, yra visiškai aišku, kad tie argumentai, kurie, kuriuos Jūs patikėte knygoje dėl to, kodėl mums Europoje reikia imtis lyderio vaidmens kovant su klimato kaita, viskas čia yra aišku. Uh, Be jokios abejonės dėl tokių pastangų, kurių buvo imtas įvairiose pusėse, įvairiose vietose ES, mes galiausiai sėkmingai sugebėjome sumažinti CO2 emisijas. Tačiau vis tiek manau, kad vienas didžiausių sunkumų siekiant mažinti visiškai pateisinamai CO2 emisijas yra atsitiknė žala patiriama jeigu čia galėčiau tą karinį terminą panaudoti. Nors tai, kai jūs sakote, kaip ir yra prasminga viena vertus, nebūtinai reikia daryti čia, sverti CO2 emisijas ir NOx emisijas ir kalba eina apie klimato emisijas ir oro taršą, tuos dūmus, kuriuos mes įkvepiame čia kasdien Bruselėje. Teoriškai tai neturėtumėme čia bandyti vieną atsverti kitų, bet realiai, realybėje tas buvo daroma plačių mastų. Nors CO2 emisijos buvo mažinamos, oro tarša augo. Ir galbūt technologinė prasme reikia laikytis neutralumo principo, tačiau ES kažkaip buvo atsižvelgta į signalą, buvo sumažintas dizelio apmokestinimas, dizelis tapo pigesnis nei benzinas. Uh, buvo veiksmingesnis jo vartojimas, tai, vartojimas taigi tikrai dizelinių variklių gamintojai elgėsi taip, kad vartotojai norėjo tokių variklių ir tokių automobilių. Bet nebuvo daromas joks, nebuvo skirimas joks dėmesys oro kokybei. Kaip galėtumėte į tai sureaguoti? Transporto CO2 išlakas sumažėjo nuo 2008 metų, ne taip smarkiai kaip kitose sektoriuose, tačiau teisės aktai prie to prisidėjo. Jūs minėjote tą pašalinį, pašalinę žalą, bendrąją žalą Čia galbūt reikėtų labiau kaltinti valstybės narės, ypač turint omenyje Briuselio oro kokybę, kadangi Belgija taiko skirtingas apmokestinimus e, benzinui ir dizelinui. Ir e, skirtingi mokesčių režimai yra e, taikomi palankus įmonėms, kurių uh, automobilių parką daugiausiai sudaro dizeliniai automobiliai. Būtent tiek europinių, tiek nacionalių lygmenių šią problemą turime spręsti, tačiau mes jūs palaikome dėl siekio neteikti pirmenybės dizeliniams automobiliams, be jokio apribojimo. Taip, dizelinių e, automobilių kūro suvartojimas yra mažesnis nei benzininių, tačiau tai nėra pagrindinis argumentas. E, ir e, taip pat manau, kad įsigaliojus Euro 6 direktyvai taršos, kuro kainos skirtumai dizelino ir benzino praktiškai susilygins. Žinoma, pirmiausiai buvo siekiama sumažinti CO2 išmetimą ir tos e, piktavalės valstybės narės dabar jūs teigiate mažina dizelino apmokestinimą, tačiau rezultatas yra toks, kad CO2 tarša sumažėjo. E, klausimas, ar taip elgtis tinkama ar ne, yra visiškai kitokio pobūdžio. Problema čia yra ta, kad uh, CO2 sumažinti galima, CO2 išmetimą galima sumažinti daugiau naudojant dizelino, o ne investuojant į kitas technologijas. Čia mes į panašią situaciją patenkame kaip ir su biokūru kuomet buvo nustatyta tam tikra privaloma pirmos kartos biodegalų suvartojimo dalis dabar e, kyla problemų susijusių su maisto produktų apsirūpinimu ir e, žemės e, naudojimu, taigi dabar investuojama į antros kartos biokūrą ir situacija jau yra išsilyginusi, kalbant apie vartojimą. Ir galbūt mes turėtume pripažinti, kad per siaurą požiūrį pasirinkome ir, ir kad tas požiūris E, bandyti saugoti tik ateities kartas nėra pats tinkamiausias, reikia galvoti ir apie tai, kaip mes dabar gyvename. Kad nuo to laiko, kai pradėjome teisė kuros aktus renkti, mes nepastebėjome, kad dizelinių automobilių įsigijimas smarkiai išauktų. Mes pastebėjome, kad per tą laikotarpį, kūro suvartojimas vidutiniškai sumažėjo visų automobilių, nes e, jų svoris sumažėjo, aerodinaminės savybės pagerėjo, tačiau tas principas, apie kurį jūs kalbate, technologinio bešališkumo principas, neta, neteikiant pirminybės e, vieno ar kito tipo automobiliams, komisijoje šiuo metu yra svarstoma sudėdamoji mūsų pasiūlymo dalis, yra susijusi su technologiniu bešališkumu nešališkumu ir mes norime, e, kad rinkos rastų daugiau tų automobilių, kurie visais požiūriais tiek CO2 išmetimo, tiek kūro suvartojimo yra e, teikiantis tam tikrų e, privalumų ir tai yra visiškai uh, nulinės taršos automobiliai. Pirmininkė, aš noriu šiek tiek apriboti kalbėjimo laiką, kadangi e, antroje dalyje mums jo gali pritrūkti. Pone Bonifi, aš kalbėsiu prancūziškai. Azoto oksido ir CO2 taršos mažinimas yra kūruojamas skirtingų generalinių direktoratų komisijoje. Mums tai uh, kelia nuostabą, žinoma, bet prieš bet kokią pobūdžio taršą reikia kovoti, tačiau ar jūs manote, kad tai nėra kontraproduktyvu šiuo metu, kuomet mes kalbame apie technologijų naujų kūrimas siekiant sumažinti CO2, o kalbant apie azoto oksido taršą nuo 2003 metų jau turime nemažai pranešimų ir ataskaitų apie azoto oksido žalingą poveikį oro kokybė. Ar jums netrodo, kad toks pasirinktas metodas yra kontraproduktyvus? Ačiū, norėčiau atsakyti angliškai, nemanau kad tai turėtų kelti tam kokį nors susirūpinimą. Paaiškinsiu, kodėl. Komet kalbame apie oro taršą, mes esame nustatę labai aiškias taršos ribas absoliutinės ir jų jokiais būdais negalima viršyti. Komet e, rinkoje atsiranda naujas automobilis, yra e, atliekami atitinkami testavimai ir jeigu e, tarša yra didesnė, tai automobilis negali išvažiuoti į gatves, išskyrus e, e, tą skandalą, kuomet e, testai buvo atliekami realiamis vairavimo sąlygomis, tai taršos ribos buvo viršytos, tai reiškia, kad teisės aktas nėra tinkamai vykdomas. Tačiau CO2 tarša yra reglamentuojama kitaip. Atsakymas. CO2 yra tiesiogiai susijusi su kūro su, nu, suvartojimu ir kuo mažesnis kūro suvartojimas, tuo mažiau CO2. E, dėl NOX ir kietųjų dalelių yra visiškai kitaip. Ten, jeigu laboratorijoje nustatoma, kad tarša didesnė, tai automobilis negali išvažiuoti į gatves. Tačiau aš sutinku kad problemos pobūdis yra šiek tiek kitoks, reikia traktuoti NOX ir kietasios dalelės taip pat kaip ir CO2. Pone Delbėkė, tiek kalbant apie CO2, tiek apie NOX <clears throat> buvo nustatyta realiomis varavimo sąlygomis, kad automobiliai neatitinka europinių normų ir jie nebuvo e, atšaukti tie automobiliai. Aš noriu patikslinti, kalbant apie CO2, nėra jokių įrodymų apie tai, kad būtų buvusi iki šiol vykdyta kokia nors neteisėta veikla. Aš tikiuosi, kad e, papildomus informacijos neiškils į dienos šviesą buvo užfiksuota tam tikra veikla e, ne pažeidžiant e, teisės aktų normų, tam tikras lankstumas, e, tačiau jis nebuvo neteisėtas. Kai papildomas klausimas, kuomet e, vairuotojai lankščiai bando uh, <clears throat> pažeisti, pavyzdžiui, greičio apribojimus, jeigu galima važiuoti 50 km per valandą, važiuojama 65 km per valandą greičiu, tai kaip galima tą lankstumą paaiškinti policijos pareigūnams? Jūs čia taip pat norite paaiškinti tą lankstumą. Teisės aktų įgyvendinimas gali būti vykdomas tik tai e, teisės akte nustatyta tvarka. Mes galime tik apgailestauti, kad uh, naujajame Europos vairavimo cikle yra numatytas tam tikras lankstumas e, e, ir dėl to tik taip galėstaujame ir šį trūkumą mes dabar bandome pašalinti. Noriu grįžti prie jūsų atsakymą raštu į penktąjį klausimą. Ten jūs cituojate jungtiniam tyrimų e, centrui pateiktą prašymą parengti technologiją, kur leistų aptikti išderinimo įrangą. Ar jau galite mums ką nors daugiau papasakoti apie tą aptikimo technologiją, ar jau yra koks nors tvarkaraštis, pasirinkta kryptis ir e, ar e, ta technologija aprieps tik CO2, ar taip pat ir azoto oksidus. Mes su Junktiniu tyrimų centru bendarbiavimo dėl daugelio elementų susijusių su automobilių teisės aktais, tačiau e, svarbiausias rytis yra realios vairavimo sąlygos ir jos priklauso nuo to, kaip jūs naudojate automobilį, kaip jį vairuojate ir CO2 intimas nuo to priklauso. Dėl šios priežasties mes ir prašome mokslininkų patarimų dėl to, e, ką ateityje Jungtinis tyrimų centras galėtų nuveikti, kad mūsų reglamentai geriau galėtų būti įgyvendinami, būtų veiksmingesni. Kol kas e, tokia metodika neegzistuoja ir e, būtent e, tuo ir skiriasi tie tradiciniai teršalai, kaip kietosios dalelės ir azotoksidai, palyginti su CO2. Aš kalbėsiu olandiškai. Sveiki atvykę, pana Delbėkė, aš noriu grįžti dar prie CO2 tarpusio santykių su azoto oksidais. Jūs e, nekartą minėjote taip pat ir raštu, kad komisija deda daug pastangų, kad sumažintų tiek CO2, tiek azoto oksidų taršą. Jūs patvirtinate taip pat, kad egzistuoja technologijos, kurias būtų galima pritaikyti dizeliniams varikliams tam, kad nebūtų viršytos nustatytos ribos, tačiau tai e, yra susijęs su papildomomis investicijomis. Raštu atsakydamas į klausimus taip pat teigiate, kad 2000 metų viduryje buvo <clears throat> daugiau dėmesio skiriama į kietųjų dalelių taršos mažinimui ir mažiau NOx mes esame atitinkamos informacijos girdėję ir iš pono Potošniko, tačiau atrodo, kad Junktinėse valstijose laikomasi visiškai kitokio požiūrio. Ponas Grundleris rugsėjo mėnesį EPA atstovas teigia, kad anksčiau mes girdėjome tam tikrų argumentų, kad EPA turi pasirinkti tarp CO2 mažinimo ir NOx mažinimo, reikia tam e, tikros pusiausviros, nes abiejų tikslų negalime pasiekti. Mes tos argumentus atmetėme, nes manome, kad egzistuoja technologijos, kurios leistų sumažinti tiek CO2 išmetimą, tiek ir NOx. Toks yra mūsų požiūris. Kaip Jūs vertinate šį pana Grundlerio teiginį? Aš manau, kad e, šis teiginys yra labai prasmingas ir e, dabar matome, kad pasitelkiamos naujos technologijos, montuojamos <clears throat> automobiliuose hybrinės technologijos leidžia sumažinti kietųjų dalelių išmetimą. E, Elektrinis pavaros automobiliai leidžia tą padaryti ir tokiu būdu tiek CO2, tiek e, tradiciniai teršalai, kietosios dalelės ir azotoksidai, e, jų išmetimas yra smarkiai sumažinamas, būtent galima kalbėti apie atitinkamą šio segmento technologijas, tačiau žinoma, mūsų reglament, to nuostatos vis tik tai e, turi orientuotis į tai, kad per artimiausius 3-5 metus didžioji dalis automobilių vis tiek bus varomi benzinu ir dizelinu. Ir e, būtent tų variklių taršą taip pat reikia mažinti, to ir siekiame savo naujojų pasiūlymo, kuris kitais metais bus parengtas. Viena vertus mes turime skatinti didesnę dalį visiškai nulinės taršos automobilių ir e, taip pat siek, siekis mažinti dizelinių ir benzininių automobilių taršą. Taigi, vertindami tai, kas buvo anksčiau padaryta, ar galite daryti išvadą, kad mes ES pasirinkome per daug vienašališką požiūrį ir dabar turėtume jį pakeisti. Kitaip tariant, Aš manau, kad vieną klaidą galbūt padarėme, tai yra per daug privalumų ir uh, um, prioritetų tikdami dizeliems automobiliams, galbūt ne visoje Europos Sąjungoje, tačiau egzistuoja valstybės narės, kuriuose yra taikomi mažesni mokesčiai dizelinui. Ir to, pavyzdžiui, nėra jungtinėse valstijose, jungtinėse valstijose dizelinės technologijos, joms nėra teikiama pirmenybė lyginant su benzininėms ir benzinėmis, taigi e, dėl to dizelinių automobilių skaičius JAF yra daug mažesnis ir nemažai mūsų gamintojų dabar <clears throat> siekia tą staciją pakeisti ir žinome, kuo viskas baigėsi. Kalbant apie skirtumus tarp JAF ir ES, ar vyksta koks nors dialogas, keičiamasi informacija, patirtimi, kalbant apie automobilių testavimą, ar čia yra koks nors proveržis. Labai intensyviai bendravėjome su jungtinėmis valstybėmis šalimis ir ypač su tomis valstijomis, kuriuose galioja patys pažangiausi teisės aktai šioje srityje, pavyzdžiui, Kalifornijoje, labai reguliariai sustinkame su jų pareigūnais, ar tikitės kokiu nors konkrečiu rezultatu, tikimės to ir poveikio įvertinimo išvadose, tai taip pat yra parašyta, tas pasiūlymas, kurį pateiksime kitais metais, yra grindžiamas taip pat ir jungtinių valstybių patirtimi, todėl tikimės, kad tas bendarbiavimas bus naudingas. Ačiū, ponai Federlį žodis. Labai ačiū. Ačiū, kad atvykote į mūsų klausimą, pateikite labai daug svarbios informacijos mūsų tyrimui. Anksčiau jau buvo pasakyta, kad dar 2008 e, metais įmonių generaliniam direktoratui jūs, e, jūs sakėte, kad teisės aktai dėl tipo tvirtinimo yra reglamentavimo nesėkmė ir e, neužtikrina norimų rezultatų. Jūs taip pat labai aiškiai pasakėte, kad reikia įdėkti kilnojimų matavimo prietaisų procedūrą prieš euros šeši standartą įvedant. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kaip atlikti e, patikras ir tokiu būdu mūsų padėtis būtų būsi kur kas geresnė negu kad dabar yra, bet taip pat išiškėjo tarp įmonių ir aplinkosaugos generalinio direktoratų problemos ir kaip vyksta toliau diskusijos, nes dabar uh, E, turime pereiti prie esmės diskusijų, kodėl taip nevyko, nes dar e, šio amžiaus pradžioje buvo pateikta tam tikros informacijos apie netitikimą tarp e, testų, bandymų ir realių vairavimo rezultatų. Ir visas procesas vis tik tai e, buvo pristabdytas. Jūs labai aiškiai kalbėjote. E, Bet kodėl jūsų požiūrį nebuvo atsižvelgta ir kas iš tikrųjų įvyko įmonių generalinėme direktorate? Mes matome, kad teisės aktai atitinkamai e, yra išplėtoti dėl e, testavimo laboratorijose ir realių vairavimo sąlygų. Bet dabar atsirado nauji dalykai, kurių mes anksčiau, e, dėl kurių neturėjome patirties, ar tai būtų e, dulkių surpliai ar šaldytuvai. E, kai kalbame apie tam tikrus produktus, jie atliekami bandymai su jais ir paskui tai apibūdinama ir atsispindi teisės aktuose. Realios vairavimo sąlygos yra visai naujas dalykas. Mes pastebėjome, kad oro kokybė negerėja taip sparčiai, kaip norėjome. Ir kelime klausimą, ar nereikia mums papildomo reglamentavimo. Ir e, ši idėja subrendo tik per tam tikrą laiką ir dabar esu labai patenkintas, kad e, laboratorinis ciklas papiltas e, realaus vairavimo bandymais nebėra laiko. Aš dar nu, būčiau norėjęs jūsų daugiau apie tai paklausti. Bet dabar penktas atsakymas į penktąjį mūsų klausimą. Jūs e, e, kalbėjote kad 2007 metų reglamentas 715 e, draudžia išdenimo prietaisus, bet man atrodo, kad yra tam tikras požiūrių skirtumas tarp e, įmonių ir aplinkos generalinių direktoratų. Ir jūs savo atsakymę kalbėjote apie išdenimo strategiją. Keletą kartų komitete buvo minimas šis terminas. Ir noriu paklausti, ar teisės aktai e, kalba apie išderimo prietaisus ar strategijas. Manau, kad jeigu kalbėsime apie reikalavimų gyvenimą, tai prietaisai e, yra siemi su visiškai neteisėta veikla, draudžiama veikla. Pasižiūrėkime į e, teisės aktus, e, pagal kuriuos veikiame mes, klimato generalinis direktoratas. Man atrodo, kad nacionalinės valdžios institucijos turi turėti aiškę sistemą teisėkuros reikalavimų ir Už tai atsakingas e, įmonių generalinis direktoratas ir kolegos iš šio direktorato galėtų atsakyti plačiau iš išsameu šį klausimą. Mes turime e, siekti prisidėti kaip galima geriau prie mūsų tikslų aplinkos srityje. Mes matome, kad rezultatai negeri ir tai mus šokiruoja, pavyzdžiui, miestuose. E, situacija negerėja. Ir euro 6, kuris dabar yra e, pateiktas kaip pasiūlymas, galbūt leis mums pasiekti geresnių rezultatų. E, jūs sakėte, kad testavimas yra pagrystas e, produktais. Ar yra kokia nors priežastis mąstyti, kad dulkių siurbliai, skalbimo mašinos, E, testavimas tų dalykų gali būti siejamas su tam tikra, e, tikromis klaidomis testavimo procedūrų metu. Automobilis naudoja daug energijos ir susijęs su daugeliu netiesioginių pasiekmių, pavyzdžiui, išmetalai ir panašu. Ir aš galbūt apie tai turėčiau pirmiausiai kalbėti. Bet jeigu minėsime CO CO2 emisijas mes paprašėme mokslininkų, kad pateiktų geriausias įmanomas išvadas ir užtruko, kol jas pamatėme. Bet skirtumai yra labai dėlį 30-50 procentų e, tarp laboratorinių bandymų ir realių vairavimo sąlygų ir mes prašėme jų, kad būtų pateikti pasiūlymai, kad pateiktų pasiūlymus apie tai, kaip ats atspindėti tai teisės aktuose vienu ar kitu būdu. Pone Konečina. Gerbiamas generalinį direktorių, norėčiau grįžti prie bendradarbiavimo su JAV teisės aktų leidėjais. Aš gavau neseniai informacijos tam tikros iš Kalifornijos E, tai yra susijęs su Audi emisijomis ir skandalu. Kaip e, jūs, kiek jūs galite pasikliauti e, informaciją apie emisijas iš Audi ir kaip bendradarbiaujate su JAV kolegomis? Ačiū. Tai yra nauja informacija, mes iškart sureagavome, dirbame su kolegomis iš JAV, žiūrime į tai, kas iš tikrųjų yra realu, gauname iš jų tam tikros informacijos, tačiau kol kas išsamei negalime šį klausimą atsakyti, kadangi tik prieš porą dienų e, išiškėjo tam tikros problemas, taip pat kaip ir visus mus tai e, nustebino tai, kas vyksta su Audi. Ar manote, kad Kai gausite išvadas patikimas jūs mūsų komitetui, mums mūsų komitetui pateiksite tą informaciją. Mes tradiciškai dirbame skaidriai, neaišku, kiek patikima e, bus informacija, bet mes dirbame skaidriai ir e, jeigu turėsime kažkokių faktinių žinių, ar tai atkeliautų iš Kalifornijos ar kitur, mes e, panaudosime tai poveikio vertimą likdami ir tikrai nesieksime nuslėpsti tos informacijos. Dėkuoju. Ką Jūs manote apie tai, kad dėl emisijų skandalo Europoje galvojant apie emisijų skandalą, kad mes, kodėl mes neturime realių e, duomenų Europoje. Ar tai nepakenks klimato sustarimui Paryžiuje pasiektam? Mumis nebepasitikės ir šiaip sunku viską vertinti, nes kyla vis daugiau naujų skandalų. E, kaip jūs žiūrite į tai, galvojant apie Paryžiaus sustarimą? Mes kasmet rengėme ataskaitą prieš COP susitikimus dabar e, vyksime į Marakešą ir Europos aplinkos agentūra e, parengė ataskaitą apie naujausią padėtį. Ir e, ataskaitos rengiamos ne vadovaujantis reglamentais automobilių, bet informacija apie kūro degalų pardavimą. Dėl 20 metų galime pasakyti, kad mūsų skaičiavimai tiesiogiai nėra susijęs su naujaja informacija apie automobilius, nes e, viskas pagrįsta informacija apie degalų pardavimą. Skaičiais. Paskutinis klausimas. Jūs atsakydamas kolegai sakėte, kad teisės aktų įgyvendinimas – yra labai svarbus dalykas. Mes turime e, priimti tokius teisės aktus, kuriuos būtų galima įgyvendinti ir kurie neleistų sukčiauti. Žiūrėt jūsų patirtį kaip politiko, jūsų gyvenimo patirtį. Ar jūs galite pasakyti, kad mes tikrai galėtume tokį tekstą patvirtinti? E, buvo sakoma, kad tam tikros leisnos ribos numatytos netgi e, užtikrinant atitikti. Ar tikrai galima parengti tokį tekstą, kuris neleistų sukčiauti? Aš dalyvau daugybė, e, daugelį sus, daugybė susitikimų su taryba, parlamentu, e, diskusijose dėl kompromisų Kartais tie kompromisai neleidžia labai aiškiai apibrėžti tam tikrų dalykų, taip kaip mes norėtume, bet mes turime siekti, kad kompromisai nesukeltų problemų. Šiuo atveju tam tikras e, nuokreipis, kuris buvo numatytas e, naujame Europos vairavimo cikle, e, egzistavo, bet mes norėtume, kad jo nebūtų ir kitais metais su teisės aktų pasiūlymais mes sieksime maksimaliai užtikrinti, kad būtų galima išvengti tokių situacijų. Tikimės jūsų konstruktyvaus bendradarbiavimo, kai e, taryba, parlamentas ir komisija pasieks e, galutinius dėrybų etapus. E, Nebejojame tuo, ponė Rėda. Ačiū pirmininkė. Norėčiau grįžti prie 2005 metų. Jūs tuomet buvote atsakingas ne tik už klimato dalykus, bet ir o, už oro kokybę. E, kai buvo pateiktas Euro 5 pasiūlymas, nebuvo jokių nuostatų dėl az, NOX azoto oksidų. Ir Tai e, nebuvo įtraukta į poveikio vertimą, bet ar jūs e, dabar galėtumėte pasakyti, kad turėtų būti įtraukta tai į Euro 5 pasiūlymą? Kai vyko konsultacijos tarp tarnybų, apie tai buvo kalbėta, aš neprisimenu tiksliai, kokie buvo pateikti pasiūlymai dėl poveikio vertinimo, bet poveikio vertinimas kaip toks yra diskutuojamas ir žinau, kad surinktų įrodymų pagrindu priimamas kolektyvinis sprendimas dėl to, ar renkamės A, B ar C sprendimą. Gal galėčiau priminti Jums, kad buvo skirtingi scenarijai patikrinti 75 mg, 150 ir 200 mg. Ir kaštai buvo įvertinti ir buvo išsiaiškinta, kad teoriškai tų tikslų pasiekti įmanoma ir buvo įvertinta, kiek tai kainuotų atsižvelgiant į turimas technologijas 2005 metais, buvo įvertinta, kad 75 mg tikslas 590 eurų papildomai kainuotų siekiant to tikslo. Gal daugiau prisiminate apie tas konsultacijas tarp žinybinės, arba gal galėtumėte komitetui pateikti tos informacijos, nes uh, tai būtų pats geriausias e, tuo metu pateiktas NV generalinio direktorato atsakymas į tą klausimą. Mes bandysime pasigilinti ir surasti tą informaciją ir mielai galime prie jos grįžti, tačiau kaštų tas skaičius susijęs su automobilio gamyba yra poveikio vertinimo dalis to, kurį dabar atliekame, nes visuomet yra tie kaštai, kurie gali trumpalaik, per trumpą laikotarpį būti didesni, bet ir per ilgesnį laikotarpį sumažėti. Reikia suderinti tą trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį ir kaštams. Ir mes visi žinome, kad elektrinis elektromobilis šiandieną keliais tūkstančiais daugiau kainuoja eurų, lygdant su įprastiniais dizeliniais ar benzininiais automobiliais. Ir tai yra tie elementai, į kuriuos mes atsižvelgiame ir tada pateikiame tokį kolektyvinį pasiūlymą aišku, kaštai mažėja laikui bėgant ir pasiūlymas neįsigaliojo iš karto, taigi buvo, tikė, tik, buvo galima tikėtis, kad kaštai sumažės realūs. Ar jūs suprantate, kad iš parlamento perspektyvos yra tam tikrų abejonių, kad jeigu komisija nenorėjo NOX tikslų numatyti, įmonių generalinis direktoratas tai reiškia irgi ne, nebus labai griežtas dėl tų tikslų įgyvendinimo. Na, aš Kažin, galėčiau sutikti su antraja klausimo dalimi ir jūsų teiginiu, nes mes turime argumentų susijusių su tuo, kad gali automobilio kaštai išaukti, renkantis AB ar C technologiją, bet šalia to, tai, kad mes atlaidžiai žiūrėtumėme į įstatymų taikymą, tai čia tikrai per griežtas toksai pareiškimas, nes turime kolekt, laikomės kolektyvinės atitikties ir laikymosi kultūros ir problema šiandien yra ta, ta kad kalbant apie atitikimą ir tikrinimą, yra didžiulis atotrukis dėl, tarp to, kas daroma ES lygmenių ir valstybių narių lygmenių. Ir būtent čia reikia dar kartą pažiūrėti, kaip būtų galima tuos dalykus subalansuoti, bet tikrai mes nieko met ne, nebandėme ir bent jau aš to nemačiau, kad būtų atlaidžiai žiūrima į įstatymų laikymasi. Tikrai būtų labai naudinga, jūs komitetui galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie tas tarpžinybinės konsultacijas tuo metu. Ir dar papildomas klausimas šalia to, ką, ko klausė kolegė apie Audi atvejį, apie kurį dabar turime informacijos. Jūs sakėte, kad kol kas nesate gavę atsakymų. Uh, atsakymo iš gamintojo ir nesate dar tikri, ar aiškiai buvo naudojami išdenimo renginiai, vertinant CO2 emisijas, bet akivaizdu, kad tuos įrodymus jūs greitai gausite. Tai koks bus tolesnis jūsų žingsnis, jeigu teisingai suprantu, tie automobiliai buvo parduoti ES, net dar šiais metais, taigi ką turės padaryti tipo, tipo atvirtinančios institucijos ir jeigu jos to nedarys, tai ar komisija netaikys pažydimo procedūrų. Aišku, pirmiausia, turime gauti įrodymą apie tai, kas, kas vyksta su Audi automobiliais. Mes dabar tik tai turime laik, laikraščių straipsnius, kurie galbūt teisingi ar neteisingi, mes nežinome, institucijos turi pateikti formalų atsakymą apie tai, kas vyksta. Kai gausime tą atsakymą, jeigu išvelgsime nelegalią veiklą, aišku, bus imtas atitinkamų veiksmų, tačiau kol kas tos, to etapo dar nesame pasiekę, nes, kaip sakiau, dėl CO2 emisijų pagal testa, testo ciklą laboratorijoje yra daug tolerancijų ir lanks, tolerancijos ir lankstumo leidžiama, tai mes turėsime dar kartą patikrinti, apie ką čia eina kalba ir kol kas kolegos iš Amerikos dar mums nepateikė įrodymų, būtent, kad tai yra tiesa. Pone Evi. Buongiorno. Um... Pirmininkė, laba diena. Kalbant apie trečią klausimą, į kurį atsakėte raštu. Dėl nukrypimų e, susijusių su išderinimo įrangos naudojimo tarybos parlamento pozicija E, noriu paklausti, ar tinkamas pasiektas sustarimas tarp institucijų yra vertinamas pakankamai, nes jau akivaizdu daugelį metų, kad e, testai atliekami pagal e, naująjį europinį vairavimo ciklą nėra patenkinami ir anksčiau jau buvo apsiūlomas įvairios e, testavimo alternatyvos, pavyzdžiui, Artemis e, ciklas, kodėl jūs nepriėmėte sprendimo, gavus atitinkamą informaciją, nedėlsint pakeisti e, pasenusios testavimo metodikos ir kodėl Artemis ciklas nebuvo pasitelktas. Mes veikiame dviem kryptimis. Viena vertus eksantė procedūra testavimo ir po to automobilių priežiūra ir kontrolė realiomis vairavimo sąlygomis. Aš sutinku su ta kritika išsakyta naujai europiniai, <clears throat> naujam Europos vairavimo ciklui, tačiau tuo metu paprasčiausiai alternatyvos nebuvo ir e, naujas procedūros ir metodikos buvo rengiamos ilgą laiką. E, tikrai būčiau džiaugęsis, jeigu viskas būtų vykę greičiau, tačiau vyko taip, kaip įvyko. Dabar turime e, VLTP. Tačiau kodėl Artemis testavimo ciklas, kuris tuo metu egzistavo ir buvo naudojamas, nebuvo pasirinktas kaip alternatyva Bendrasis artemis vairavimo ciklas tai yra testavimo procedūra, kuri buvo anksčiau naudojama ir dabar yra naudojama. Siekiant e, sumažinti transporto sektoriaus taršą, tiek komisija pati buvo tą metodiką pasitelkus ir Europos aplinkosaugos saugos agentūra. Tai yra alternatyvus testavimo būdas ir metodika. Kodėl tuo metu nebuvo ji pasitelkta? Mes turime aiškiai atskirti tuos testavimo tikslus, kurie buvo naudojami kaip sudėdamoji mūsų teisės aktų dalis ir taip pat eh, <clears throat> tam tikrus atitikties reikalavimus, kurie yra taikomi testavimo ciklams ir jeigu jie netitinka reikalavimų, tai negali būti naudojami. Taip pat ir atskirti bandymus laboratorijose, kurie gali būti geresni arba mažiau geri, kalbant apie metodiką, tačiau jeigu jie netitinka tam tikrų reikalavimų, kurie nustatyti teisės aktuose, tai jie negali būti naudojami. Ir ta atitikties procedūra buvo taikoma būtent e, naujam e, Europos vairavimo ciklui ir dabar jį pakeis. E, suderintas e, suderinta pasaulinio testavimo procedūra, e, kadangi atitinka atitinkamus e, reikalavimus, o kalbant apie testavimą realiomis vairavimo sąlygomis, tai dabar yra atitinkami metodai atitinkama metodika rengiama ir siūloma ir jeigu mes gautume patarimų iš mokslininkų, tai mielai jos priimtume. Taip, tačiau aš nemanau, kad e, ta aplinkybė, kad jūs savo laiku nepasirinkote alternatyvios testavimo metodikos, ar nemanote, kad tai gali sukelti tam tikrų abejonių? Nes uh, tuo metu buvo galima tą alternatyvę testavimo metodiką naudoti. Mes nežinojame, kad e, Europinis vairavimo ciklas nebuvo pakankamai reprezentatyvus, kad turėjo tam tikrų e, spragų, apie kurias buvo akivaizdžiai žinoma ir puikiai buvo žinoma, kad laboratorijos atistojant ir realiamis varavimo sąlygomis tarša skiriasi, ar nevertėjo tuo metu sureaguoti. Žinoma, mes pasakome štai, kad būtų taikoma geresnė testavimo metodika laboratorijose ir realiamis sąlygomis, tačiau e, mes turime pri, patvirtinti tokius teisės aktus, kuris galėtų vadovautis ir mūsų gamintojai, nes užtrunka septynerius metus, kol į rinką yra patiekiami nauji automobiliai ir dabar e, NEDC sistema bus pakeičiama WLDP sistema. Ir tai atitiks mūsų atitikties reikalavimus, kurie yra pakankamai ši nauja sistema atitiks atitiktis reklamus, kurie yra pakankamai griežti. Taigi e, alternatyvi metodika negalėjo būti taikoma dėl galiojančių teisės aktų ir labai reikia aiškiai atskirti tarpusavyje testavimą laboratorijose kuris vykdomas kitais tikslais ir testavimą pagal galiojančius teisės aktus, kurie turi uh, atitinkamus atitikties reikalavimus. Ačiū dabar. Ačiū, panė pirmininkai ir panas Alba. Noriu paklausti, kokiu priemonių būtina imtis, kad tokie skandalai nepasikartotų. Thank you. Manau, kad galėtume užkirsti kelią įvairioms paklaidoms ir lankstumo galimybėms pereidami nuo NEDC prie WLTP sistemos. Bet tai jau buvo aiškiai minėta Kitas dalykas, kad esame labai daug lankstumo galimybių, kurios nėra susijusios su pačia testavimo procedūra. Ir mes į e, šias aplinkybės atsižvelgsime savo naujame pasiūlyme, tenkdamiesi, kad to lankstumo išliktų kuo mažiau arba visiškai neliktų. Kalbant apie CO2 taršą, tai e, CO2 išmetimas labai smarkiai priklauso nuo vairavimo pobūdžio, nes jeigu vairuosite labai ekologinį automobilį kaip išprotėjus, tai jo tarša vis tiek gali būti pakankamai didelė, todėl reikia papildomų priemonių, kad vairuotojai būtų atitinkamai šviečiami, kad e, automobilių apskritai būtų naudojamasi rečiau, ypač miesto vietovėse, tačiau Svarbiausias dalykas yra, kad naujai, naujas tipo patvirtinimo reglamentas, kuris yra e, rengiamas ir e, VLTP sistema turėtų situaciją iš esmės pakeisti. Taigi, papildomas klausimas. Ar naujasis pasiūlymas e, nebus nepakankamas, kad būtų galima pasiekti užsibrėžtų tikslų galbūt dar trūksta lėšų ir e, priemonių. Mes vis dar laukiame konsultacinio komiteto išvadų dėl realių vairavimo sąlygų, kadangi čia reikia taikyti visiškai kitokią CO2 ir kietųjų dalelių nustatymo metodiką. Tikimės, kad artimiausių metų, galbūt iki mėnesio pabaigos, e, tas išvadas bus pateiktas ir jeigu jos atitiks mūsų įsivaizdavimus dėl e, naujo teisės akto, tai žinoma, tais patarimais pasinaudosime, tačiau dabar reikėtų palaukti, ar pasiteisins naujoji tipo patvirtinimo sistema ir po to darysime tinkamas išvadas, sulaukia mokslininkų vertinimų e, dėl realių vairavimo sąlygų. Ar paklausti, koks vaidmo tenka valstybėms narėms, kalbant apie naujai rengiamą komisijos e, pasiūlymą dėl teisės aktų. Kokios valstybės narės pritarė jūsų teikiamam pasiūlymui ir kurios yra pareiškusios tam tikrų išlygų. Mes kalbamės su visais interesuotais subjektais ir valstybėmis narėmis, stengdamėsi surinkti kuo daugiau informacijos Nuomonės yra įvairios, stengsime jas apibendrinti, įvertinti poveikį. Prieš pateikdami savo pasiūlymą tiek valstybės narės pripažįsta, kad reikia spręsti šiltumo efekto dujų ir CO2 taršos problemas, tiek e, dėja E, manau, kad reikia e, dar ir papildomų teisės aktų, vien šio nepakaks, reikia apmokestinimo sistemą keisti, transporto srautų valdymo tvarką keisti, e, miesto transporto organizavimo struktūrą keisti. Taigi, manau, kad yra daug labai papildomų sričių, kurios yra labai svarbios siekiant spręsti CO2 taršos problemą. Galvoju, kad jau pavėlavau. Ačiū Jums už atsakymus. Jūs buvote atsakingas už oro kokybę aplinkos saugos generalinėme direktorate ir mes, kaip žinia, šiame komitete bandome gildytis į procedūras, kurios egzistuoja ir kurios skirtos tam, kad komisijos e, kai kurie padaliniai sužinotų apie galimą teisės aktų pažeidimą. Kokios diskusijos vyko komisijoje jums vadovaujant apie netikimus tarp sunkiasvorių ir lengvųjų transporto priemonių? ir apie tai, kad e, sunkia svorių transporto priemonių e, atstovai turėjo pranešti apie įdėktas ar e, išderinimo priemonės įrenginius, o, o e, lengvųjų automobilių gamintojai to neturėjo daryti. Ir ar vyko kas nors diskusijos tarp skirtingų generalinių direktoratų? Deja, negaliu prisiminti jokių diskusijų uh, apie tai, bet sunkia svorės transporto priemonės yra visiškai kitas rytis. Ir e, įranga, kuri yra sunkvežimėse, pavyzdžiui, susijusi su labai nedėlėmis sąnaudomis, e, lygnant su įranga įmontuojama į lengvuosius automobilius. Ir e, pirmiausiai buvo žiūrima į tradicinius teršalus sunkia svorių transporto priemonių ir kolegos įmonių direktorate to užsima. Apie tai buvo šiek tiek kalbam anksčiau, nes vartotojai vis dažniau atsižvelgia apie e, netar... E, pirkdami dažniau atsižvelgia į e, neteršimo, netaršumo aspektus. Ar komisija negalvoja, kad yra galbūt geresnių e, priemonių užtikrinti klimato tikslus ir e, oro kokybę? Ar galbūt turite kokių nors pasiūlymų, e, kurie leistų mums užtikrinti didesnį veiksmingumą? Aš iš savo patirties per pasuosius du dešimtmečius galiu pasakyti, kad poveikio vertinimas e, turi būti kolektyviai komisijoje atliekamas dėl transporto priemonių. Ir dabar taip viskas ir daroma. Mes nebegalime grįžti prie senos tvarkos, kai vienas ar kitas e, direktoratas e, parengė ne iš jo, ne iš to kažkokį pasiūlymą nesudentą su kitais. E, dabar turime vicepirmininkus komisijos, ta naujausia struktūra leido pagerinti informacijos mainus komisijoje gana stipriai ir mes savo pasiūlymą kitų metų taip pat e, grindžiame bendrų darbo. Ponas Karinčių. Dėkoju. Manau, diskusija tikrai įdomi. Atrodo vis tik, kad mes galime suklysti. Dažnai tai būna. Mes norime kovoti su klimato kaita, norime sumažinti vieno tipo e, dujo misijas, e, nors taip ir neturėtų būti. Ir kaip jūs sakėte, sistema galbūt buvo penelyg e, palanki dizeliui ir minėtos buvo tam tikrų valstybių mokesčių sistemos, paskui atsirado problemos dėl azoto oksidų. Kitas rytis yra antrosios kartos biokūras, biodegalai. Investuojama daug į etanolio distiliavimą iš grūtų, tai yra daroma, daug investicijų atlikta ir paskui e, buvo suvaik, suvokta galbūt kad galbūt tai nėra geriausia išeitis e, naudoti etanolį į benziną, bet sukurta darbo vietų ir mes dabar bijome, ar visko nebus atsisakyta ir koks bus kitas žingsnis, koks turėtų būti. Mes dirbame kaip tyrimo komitetas toliau ir matome, kad testavimo ciklas keičiamas, kad ir lietai. Ir e, iš tikrųjų seniai buvo tikimasi, kad bus pokyčiai Volkswagen, pavyzdžiui, e, pareiškė, kad iki 10 metų e, norima bus parengti naujus elektrinius automobilius, kurie daug ką pakeis. Ir mes e, siekėme sumažinti CO2 emisijas, kalbėti apie nulinės emisijas CO2. Visi nori eiti į priekį, bet kaip apie problemas, kurios gali pasitaikyti mūsų kelyje. Elektriniai automobiliai reiškia akumuliatorių gamybą, bet tai reiškia ir pasenusius, jau nebenaudojam, pasenus nebeno, pasenusius nebenaudojimus akumuliatorius, taigi tai vėl sukurs naujų problemų. Ir jeigu neteisingai, neteisingas kelias bus pasirinktas, gali kilti ekologinių labai rimtų problemų. Pasižiūrėkime į šalis kaip Bolivija. Ir kas vienas dalykas yra klimato politika, bet mes e, turime problemų dėl NOX, dėl pirmosios kartos bio degalų ir kas gali užtikrinti, kad viskas bus gerai padaryta e, pasirenkant elektrinius automobilius ir akumuliatorius. Taip, e, transporto sektorius su automobiliais varomais elektra neišskirs tiek daug emisijų, bet elektrinės jų išskirs pakankamai. Ir iš tikrųjų, e, pirmiausia, reikia spręsti artimiausias mūsų problemas. Jūs e, Minėjote daug dalykų, bet reikia pirmiausiai paminėti technologinį neutralumą. Yra daug technologijų, kurios skirtos sumažinti emisijoms, yra priemonių, kurios gali sumažinti svorį transporto priemonių, užtikrinti veiksmingumą variklių, taip pat patobulinti padangas, daug dalykų galima padaryti, reikia pasinaudoti visomis galimybėmis. Dėl to technologinis neutralumas išlieka labai e, svarbių dalykų mūsų teisės aktuose. Ir mes dabar e, galvojame apie elektrinius e, automobilius, nulinių emisijų automobilius. E, jie, e, kai bus pakankamai jau tokių automobilių gatvėse, sumažės sąnaudos ir matysime, kaip iš tikrųjų tas naujas produktas e, rinkoje įsitvirtina, kokie naudojimo rezultatai. Dėl to technologinis neutralumas išlieka labai svarbiu principu. Mes turime tai remti. Ir pasižiūrėkime, kas vyksta Kinijoje ir ką daro pagrindiniai veikėjai kitur. Kinija galbūt taps didžiausia e, elektrinių automobilių gamintoje artimoje ateityje ir mes galime visiškai prarasti savo kryptį. Mes gerai e, dirbame, Europos automobiliai, jeigu žiūrėsime visą pasaulio kontekstą, skiria e, mažiausiai CO2 emisijų, bet galbūt e, dėl įvairių priežasčių atsiras naujų galimybių. Ir dar vienas dalykas - teisės aktų taikymas atgalinė data. Jūs minėjote biodegalus, mes negalime teisės aktų pakeisti iškart labai staigiai. Ir e, papildomos rizikos sukurti gamintojams Mano klausimas yra toks. Mūsų teisės aktai ir tikslai numato tam tikrus dalykus ir paskui pamatome, kad ne viskas buvo uh, protingiausiai, geriausiai padaryta. Kaip apie baterijas, akumuliatorius ir lytį, kuris naudojamas. Ar bus. Kai, kaip bus įspręstos visos tos problemos, jeigu mes nuo 1 iki 30 procentų pereisime elektravaromų automobilių kils labai daug problemų. Akumula, akumuliatorių perdirmas e, yra labai sudėtingas klausimas, daug įmonių jau į tai investuoja ir yra tam tikras tinklas, e, bus, e, pavyzdžiui, surenkami akumuliatoriai nebenaudojami. Ir mes Taip pat e, turime kelti klausimą apie tai, kaip gaminama e, energija. Ar bus, jeigu bus pasirinkta atsinaujinanti energija, tai viskas gerai, bet jeigu elektra bus e, gaminama e, elektrinėse, kurios naudoja Angliją ar lignitą, tai yra e, kitas dalykas. E, man atrodo, kad reikia naudoti tandemą ir skirtingų priemonių. Ir e, reikia galvoti apie elektrinių ar hybridinių uh, automobilių ateitį, bet tai nebus e, vienas, e, viena tik tai galimybė, nes vieną e, kilovatvalandę elektros galime pagaminti iš atsinaujančių šaltinių, o kitą iš kitų, taigi neturime tam skirti viso laiko. Pone Šaldemoze, laiko mums trūksta, reikėtų greičiau dirbti. Mūsų komiteto tikslas yra užkirsti kelią naujiems skandalams. Žiūrime į tai, kas įvyko ir turime siekti pašalinti strakas. Mes žinome, kad valstybės narės nepadarė pakankamai dabar. E, kreipiamės į komisiją ir noriu paklausti panašiai kaip ir kolegos. Ar jūs manote, kad e, Jeigu aplinkosaugos direktoratas būtų atsakingas už tipo tvirtinimą ir teisės aktų įgyvendinimą, būtų, galima užkir... buvo, būtų buvo galima užkirsti kelią šiam skandalai. Ar jūs e, galvotumėte, kad tam būtų buvo galima užkirsti kelią, jeigu aplinkosaugos direktoratas būtų buvęs už viską atsakinga? Ir e, ar tarnautai ir komisija gali būti atsakingi už viską? Tai yra hipotetinis klausimas. E, taryba ir e, parlamentas, bet kokį komisijos pasiūlymą svarsto, kad ir kokiame direktorate jis būtų parengtas taryboje, parlamente. Pasiūlymai yra nagrinėjami Tai būtent tos dvi institucijos atsakingos. Aš kalbu ne apie teisėjų kuros procesą, bet apie tai, kas vyksta vėliau po to, kai teisėjų kuros procesas jau pasibaigęs. Kada informacija, pavyzdžiui, yra komisijoje, ar būtų galima ką nors pakeisti. Dar pasižiūrėkime į JAV, svarbu pasimokyti iš JAV. Aš sutinku su tuo, kadangi toje šalyje labai aiškus yra teisės e, aktas švaraus oro aktas. Ir vyksta rinkos priežiūra. Ar mes ką nors galėtume panašaus turėti? Ar galėtume turėti tam tikrą reglamentą dėl saugaus švaraus automobilio ir kokią nors priežiūros agentūrą? E, Galbūt tai užtik, galėtų užtikrinti, jog nepasitaikys jokio sukčiavimo šioje pramonėje tokiu būdu. Labai sudėtinga atsakyti šį klausimą. Galbūt tai yra klausimas ne tiek apie nepriklausomybę, kaip apie tikslumą teisės aktų. Manau, kad tai, kaip reglamentuoja šią sritį JAV, yra visiškai skirtinga nuo mūsų tvarkos JAV teisės aktai yra kur kas tikslesni, konkretesni ir jie yra glaudžiai e, siemi su įgyvendinimo atitinkromis nuostatomis. Reikėtų mums siekti dirbti panašiai ir užtikrinti patikrą įgyvendinimo. E, nepriklausoma institucija galbūt gali būti įdomus dalykas, bet pirmiausia reikia teisinio pagrindo. Ir mes neturėjome to e, dėl lankstumo, kuris buvo numatytas per Europos e, testavimo ciklą. Nebuvo teisinio pagrindo, pagal kurį mes ar nacionalinės institucijos būtume e, galėję veikti. Bet aišku, turime ko pasimokyti. Taip, taip. Pana Zorinio. Ačiū. Generalinį direktorių. Mes tyrimų komitete pasiekėme savo darbę tokį etapą, kai kur kas geriau suprantame, kas ėjosi ne taip ir ką reikia taisyti. Dabar norėtumėme daugiau susitelkti ties ateitimi. Vyksta diskusijos apie apivartinį taršos leidimų sistemą ir rinką. ir yra siūloma tą sistemą keisti taip, kad inovacijų fondo e, dalis lėšų būtų skiriama transporto sektoriaus inovacijoms. Taigi, kad e, būtų mažiau emisijų iš transporto sektoriaus. Taigi, inovacijų fondo bent jau lėšų dalis galėtų būti tikrai skiriama šiam svarbiam sektoriui. Ką Jūs manote apie apivartinių taršos leidimų sistemų, sistemos e, įplaukų taikymą šiam sektoriui švarinti. Na, jūsų siūlymas e, dėkti naujas technologijas ir jų finansavimą gauti iš inovacijų fondo yra labai įdomus ir mes nesnei rengėme diskusijas apie akumuliatorius ir akumuliatorių perdirbimą. Tai iš tiesų akumuliatorių perdirimo būtų lab, technologijų projektas būtų labai įdomus ir svarbus projektas ir pastarajame pasiūlyme, kurį pateikė, pateikėme komitetui, 150 milijonų taršos leidimų gali būti naudojama, jeigu viena kainuoja 10 eurų. Na, jeigu tokia būtų vidutinė kaina, kuri nebūtų per didelė per vidutinės trukmės perspektyvą, tai kalba eitų apie 6,5 milijardo eurų sumą. Tai būtų svarbus pramoninis fondas, kuriuo būtų galima pasinaudoti, kuriant vieną ar kitą technologiją, pavyzdžiui, akumuliatorių e, perdirbimo srityje arba tai, kaip būtų galima generuoti, gaminti ir laikyti elektros energiją irgi. Tokios technologijos būtų labai svarbios, tai, tai yra sveikintinas pasiūlymas. Uh, Kągi, aš manau, kad tikrai gerai, kad tokia sistema yra stiprinama. Na ir akumuliatorių, aišku, klausimas yra labai svarbus. Tai nėra vien tik tai pati akumuliatorių technologija, bet ir perdirbimas. Mes kalbame apie žiedinę ekonomiką ir reikia atsižvelgti visus elementus. Transporto sektorius nepatenka į apifinio taršos leidimų sistemą, tačiau Vokietijos parlamentas visai nesiniai patvirtino dokumentą, kur reikalaujama, kad būtų mokesnės lengvatos taikomos elektromobiliams. Kokios strategijos ketina laikytis komisija ir klimato generalinis direktoratas, kad būtų paskatinami elektromobiliai, kad jie būtų mūsų ateitis. Aš tikiuosi ir noriu užduoti klausimą apie tai, ar klimato generalinis direktoratas laikysis neutralumo principo šiuo atveju, nes tai turės didžiulės įtakos e, pramonės patikimumui ir vartotojų sveikatai. Mes negalime kalbėti čia tik tai vien apie tą technologinį neutralumą ir to principo čia laikytis. Kaip galėtumėme paremti tą žalias technologijas, o jų tikrai reikia šiame sektoriuje. Aš manau, jūs paminėjote kelias valstybės narės, kur vyksta diskusijos dėl mokesnių lengvatų. Mes tai sveikiname. Uh, paskatos turi būti teisingos, ne, ne neteisingos. Apie tai kalbėjome. Na, o tas fondas e, iš e, apivartintos šios leidimų sistemos e, lėšų tikrai būtų labai naudingas. Ir atitinkamas šimtos, šimtojo straipsnio fondas, kuris galbūt tuo inovacijų fondo pirmtakas E, tokio fondo lėšos, aišku, būtų labai naudingos, elektromobilių įveikiamas e, kilometražas kol kas yra ribotas ir jeigu tų e, baterijų užkrovimo stočių būtų daugiau, tada ta problema būtų išspręsta ir tai būtų naudinga. Ir mes norėtumėme tikrai paraginti tuos dalykus, tačiau paskatos, kurios, ima, kurių imamasi nacionalinių lygmenių, jas reiktų peržiūrėti kad e, būtų tinkamiausios technologijos naudojamos. Atsižvelgiant į bendrą mūsų atliekamą darbą. Ačiū. Ačiū, man pirmininkai, ačiū ponui Dilbėkiai už išsame informaciją. Nors duoti tokį klausimą įstatymuose, teisės aktuose dėl sunkesvorio automobilių kalbama apie išderinimo įrangą ir <clears throat> būtinybę gamintojams e, atskleisti atitinkamą informaciją. E, ar jūs nemanote, kad tos pačios nuostatos neturėtų būti taikomos taip pat ir lengviesiams automobiliams draudimo ir jeigu ne, tai kodėl? Sakysiu olandiškai. Manau, kad uh, išderinimo įrangą, nors labai sunku ją tiksliai apibrėžti, neturėtų būti e, minima mūsų aptariamuose teisės aktuose, e, todėl ir e, neįtraukti šie prietaisai į CO2 reglamentus ir e, taip pat neįtraukiami šie prietaisai į tų draudžiamų prietaisų sąrašą. Aš manau, kad dabar pereidami prie naujos testavimo sistemos, mes turėtume taip pat ir tam tikrą lankstumą e, palikti ir tuomet ta problema bus išspręsta. Sakydamas raštu aštuntąjį klausimą minite, kad komisija žinojo apie skirtumus rezultatų tarp e, testavimo laboratorijose ir realiamis sąlygomis 715.2007 reglamente komisija prisėmė įsipareigojimą peržiūrėti testavimo ir testavimo procedūras siekiant nustatyti taršą. Ar komisija jūsų manimų šį įsipareigojimą įvykdė, ypač turint omenyje tą ilgą laikotarpį, kurio prireikis siekiant naują testavimo metodiką parengti. Atsakymas. Taip, mes labai daug pastangų dėjome tam, kad ne tik pagrindą pakeistume testavimo procedūros, pereidami <clears throat> prie uh, e, NEDC, prie uh, e, VLTP procedūros, tačiau taip pat ir nustatydami realių vairavimo sąlygų uh, testavimo metodiką, rėmėmės Junktinių valstybių kitų šalių patirtimis, todėl čia buvo žengtas labai rimtas žingsnis į priekį, mes taip pat geriausių mokslininkų patarimų paprašėme, geriausių pasaulinių mokslininkų, tam, kad <clears throat> galėtume e, parengti testavimo ciklą realiomis varavimo sąlygomis, kuris būtų taikomas taip pat ir lengviesiams automobiliams, kalbant apie CO2 mažinimą. Kokiu veiksmu turėjo komisija imtis tam, kad būtų užbėgta už akių užkistas kelias dizelgėto skandalų ir jūs manėte, kad komisija viską padarė? Aš manau, kad e, aš čia kalbu tik tai apie CO2 taršą, o apie azoto oksidus aš nenoriu kalbėti, nes jūs uždavėte savo klausimus e, mano kolegoms, kalbant apie CO2 tai teisės aktuose buvo daug lankstumo užtikrinančių galimybių, kurių dabar turėtų nelikti ir aš visiškai pasitikiu komisijos pareigūnų darbu ir taip pat jūsų tyrimo komiteto darbu tam, kad tos spragos būtų užpildytos. Taip mes taip pat e, visais pasitikime. Dabar ponė Rėda, ponė Delbekė, atsakydamas už tai mūsų klausimus, jūs pažymite ir teigiate, kad jau kurį laiką buvo žinoma apie testavimo rezultatų skirtumus realiamis sąlygomis ir laboratorijos ir kad tas skirtumas tik didėja laikui bėgant ir komisija. Komisijos vienintelė reakcija buvo jungtinių tautų lygmenį nuo 8 iki 16 metų e, reikšti paramą naujai testavimo sistemai. Tačiau per tos aštuonerius metus, ar jūs e, bent vieną kartą paraginote e, Grau e, generalinio direktorato kolegas pagerinti testavimo tikslo reikalavimus, nes manau, kad akivaizdu yra numanyti, kad jeigu testavimo rezultatai taip smarkiai skiriasi, tai galbūt yra naudojami kažkokie išderinimo prietaisai, ypač dabar turint omenyje, kad išaiškėjo naujų detalių susijusių <clears throat> su uh, audio automobilių testavimo procedūra, kuomet uh, paaiškėjo, kad vairas, uh, jo pozicija yra pakeičiama testavimo eigoje. Turint omenyje, kad teisės aktus komisija, pagal teisės aktus numatyta galimybė bet kuriuo metu pakeisti testavimo ciklo reikalavimus, ar komisija yra, ką nors panašaus padariusi. Sakymas, aš nieko nepamenu, nepamenu, kad būtų e, raginama imtis kokių nors kitų priemonių išskyrus pereimą prie VLTP testavimo sistemos, nes uh, Svarbiausias principas, kuriuo mes vadovaujamės, tai yra atitikties principas, kuris yra nustatytas teisės aktuose. Manau, kad kuomet <clears throat> vyksta testavimo ciklo gerinimo procesas, dar kažką kitą daryti, kokią nors kitų priemonę imtis nebuvo taip paprasta, kaip atrodo. Mes puikiai žinojame, kad NEDC sistemoje buvo nemažai spragų, kurias reikėjo kuo greičiau užpildyti ir mes perėdami prie VLTP sistemos siekiame tą padaryti. Dėjau, viskas užtruko maždaug 10 metų, tačiau per tuos 10 metų mes labai sunkiai dirbome, nes norėjome užtikrinti, kad testavimo E, ciklas e, būtų sudėdamoji pasaulinės e, sistemos dalis ir būtų taikomas ne tik mūsųse, tačiau taip pat ir daugelį kitų pasaulio regionų. Aš manau, kad tai yra labai gerai. Ne tik mums, tačiau taip pat ir mūsų ateities importui. Trumpai tariant, Apgalėstauju taip pat dėl to, kad viskas užtruko 8 metus, tačiau nesėdėjome rankų sudėję, nes tikrai daug pastangų prireikė, kad testavimo tikslas būtų pateiktas ir tinkamos nuotatos įtrauktos į teisės aktus ir tikiuosi, kad dabar viskas jau buvo padaryta, nes jau pasiekėme galutinį e, teisėkos proceso etapą ir vėl taip sistema galės ateityje būti veiksminga. Labai ačiū pamėjai dėl bėkiai už tai, kad atvyko, sutiko atvirai atsakyti mūsų klausimus. E, mes e, nustatysime galutinį terminą kitiems klausimus, į kuriuos atsakymų tikimės raštu ir tikiuosi, kad tą galėsite padaryti iki lapkričio 11 dienos, o kitas mūsų sustikimas vyks e, lapičio 14 su ekspertais, kurių pavardės